morning. Good morning, dear friends, colleagues, ladies and gentlemen. If you want to take your seat, we should get started because we have a busy agenda. We have Mūsų darbo tvarkė labai įtempta. Turime koordinatorių posėdį pusę pirmos ir pas, taip pat 11 val. turėsime balsuoti. Tai reiškia, kad turime pradėti darbą ir sekti laiką. Pirmiausia, reikia patvirtinti darbo tvarkę. E, siūloma pakeisti šiek tiek darbo tvarkę. Ketvirtas punktas dėl euro apsaugos prieš klastojimą, nuklastojimo. Pranešė yra ponia Makintar. Ji prašo nukelti šį klausimą kitam mūsų posėdžiui. Penktas ir dvyliktas punktai yra sukeisti. Kirkov pranešimas dėl Europos statistikos. E, apsaugos nuo nusikaltimų srityje e, bus svarstomas 95, o Frontex direktorius į Kalaitinen atvyks 11.20. Taip pat norėčiau pasakyti, kad į kitą posėdį e, nukeltas balsavimas dėl penkto ir šio e, posėdį, kuris vyks 5-6 lapkričio, balsavimą dėl e, daugiametės sistemos ES pagrindinių teisų agentūrai 13-20 metais pranešė yra ponė Ždanoka. Taip pat kitas pranešimas nukeliamas dėl pagrindinių teisų ES, ponė Flaško Benova pranešė ir e, ponas Koelio pasisakys e, dėl e, E, komiteto migracijos klausimais. Pateiksit naujausią informaciją. Jeigu niekas neprieštarauja e, dėl šių pasiūlymų, tai laikome, kad e, darbo tokia patvirtina. patvirtinta. Pirmininko pranešimai sveikiname pona David Mariją Sasori, kuris tapo pakaitiniu nariu mūsų komiteto vietoje ponios Katarinos Nevedalovos. Taip pat pranešu apie pranešėjų skirimą, taip sutarė koordinatoriai praeitą savaitę ponė Marijan Atsiprašau, sako pirmininkas. Marijan Žan Marinesku, e, pranešėjas dėl susitarimo tarp ES ir Moldovos dėl vizų režimo supaprasnimo, ponas Klod Moras, pranešėjas bus e, rengiant pranešimą dėl sutarimo tarp ES ir Ukrainos dėl vizų režimo supaprastinimo, o aš pats e, paskirtas esu pranešėjų. E, E, rengiant pranešimą dėl e, kovos prieš sukčiavimą, e, apsaugant ES finansinius interesus ir pasitelkiant baudžiamąją teisę. Taip pat paskirime nuomonės referentą. Ponas Petru Konstantin Luhan yra nuomonės panešėjas dėl nuomonės svarbiausi informaciniai dokumentai investicinių produktų srityje. Dabar reikia patvirtinti protokolus e, praeitų posėdžių, niekas neprieštarauja. Taigi dvi patvirtiname ir periname prie pirmo e, punkto e, pagal darbo atvarkę. Kaip žinia, ketvirtas punktas nukeltas. Ponios Makintar pranešimas Tuomet pereiname prie kito pranešimo. E, Europos statistika e, saugumo apsaugos nuo nusikaltimų srityje ir ponas Timoti Kirkov yra, mm, yra mūsų pradėšėjas, bet jam atstovauja ponė Ašvas. Mes e, turėtume svarstyti dabar pranešimą pono Kirkofo. E, komitete jau buvo viską, e, svarstomas šis klausimas su šešėlinės pranešėjais ir e, buvo kalbama apie metodiką pasiūlymo. Dabar e, ponas Ašvas išklausys pono Kirchhofo E, nuomonę ir nustatysime darbų tokie pakeitimams. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad dėja ponas Kirchovas negali dalyvauti posėdėje. Kolegė e, McIntyre e, norėjo paskaityti jo nuomonę, bet turiu pasakyti, kad per porą dienų ji prieš porą dienų susilaužė koją ir dabar negali būti parlamente. Taigi aš uh, E, sutikau paskaityti trumpą pareiškimą pono Kirchhoffo vardu. Aš e, dabar pacituosiu jo parengtą pranešimą. Jisai sako, kad įsirengė galimybę dar kartą pasikeisti nuomonę prieš balsavimą komitete tam, kad būtų galima pristatyti jo kaip pranešėjo nuomonę ir e, kad šešėliniai pranešėjai galėtų pristatyti savo frakcijų požiūrį ir pateikti paaiškinamai raštą, kuris siūlo atmesti pasiūlymą. E, po e, išsami diskusijų su pranešėjais, susitikęs e, su komisijos ir Eurostat atstovais keletą kartų, po to, kai vyko sutikimas tarp Eurostato ir kitų šešėlinių pranešėjų atstovų, mes kaip teisės aktų metų prieimėjai nematome, kad šis pasiūlymas sukurtų kokią nors papildomą vertę. Stokholmo programoje pasakyta, kad patikima e, ir palyginama statistika yra būtina sąlyga tam, kad galėtume e, gauti e, duomenų, apie, kurie leistų mums imtis tolesnių veiksmų. Aš sutinku su tuo, kad statistika gali būti geras pagrindas, galvojant apie būsimus teisės aktus ES tam, kad būtų galima palyginti įvairias e, atskaitomybės aplinkybės, kad būtų galima e, užkirsti kelią nusikaltimams ir bausti už juos įvairiose valstybėse narėse. Tačiau dabar numatyta 12 milijonų eurų ir pranešėjas mano, kad e, dėl papildomos vertės statistinių apžvalgų kyla labai daug klausimų, galvant apie tą sumą. Taip pat yra daug klausimų dėl to, e, ar gerai, geri siūlomi vėl e, metodai. E, viktimizacijos apžvalgos yra pernelik subjektyvios, kad sukurtų papildomą vertę. Statistika dėl nusikaltimų ir baimių gali taip pat būti neteisingai interpretuojama. Uh, E, dažnai galima į tokius klausimus atsakyti subjektyviai, pasikliaunant emocijomis ir e, nepriklausomai nuo klausimų konfidencialumo atsakymai nebus tikslus ir tai sukeltų tolesnių problemų. Pavyzdžiui, klausimai e, apie narkotikų problemas. Taip pat klausimai apie baimės e, dėl terorizmo, apie e, tai, ar žmogus turi ginklą ar ne. Tai yra labiau susijęs su e, tam tikromis nuostatomis apie nusikaltimus, negu kad tikrais įsitikinimais. Dabar laikmetis yra sudėtingas. Europos e, biudžetas neturi daug finansavimo galimybių ir e, užsakyti tokias apžvalgas, klausimynus, e, kurie būtų finansuojami iš ES biudžeto, e, būtų neatsakinga. E, Eurostata, Eurostato vaidmuo šiaip apskritai yra vertingas ir statistikos vaidmuo gali būti e, labai vertingas, bet e, pranešėjas e, siūlo vis tik tai atmesti šį pranešimą, nes kol kas nėra pakankamai galimybių surinkti patikimų duomenų apie įvairius nusikaltimus, įskaitant kibernetinius nusikaltimus, priekybą narkotikais ir panašiai. Pranešėjas siūlo pateikti alternatyvų pasiūlymą, kuris būtų pagrystas deramais, tikrais faktais ir kad šis komitetas galėtų išvelgti e, tikrą pridėtinę vertę ir e, kad tai būtų nepernelyg brangu. Ačiū. Ačiū, ponė Ešotai. Ar kas nors iš auditorijos norėtų pasakyti ponas Dejong, paskui ponė Ždanoka. Prašom, Dejong pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai didelis ačiū mūsų pranešėjui, ponui Kirkhopui. Turiu pasakyti, kad labai drąsu laikytis pozicijos, kad komisijos pasiūlymas turi būti atmestas. Tačiau šiuo atveju toks pasirinkimas yra teisingas. Girdėjome daug įvairių kritikos, jautėme spaudimo, netgi pagrindinių teisų agentūra atsiuntė mums laišką Atrodo, kad tai visiškai netitinka mūsų tikslams, tačiau šiuo metu suprantame, kad statistika yra labai vertingas elementas. Mes patikėme argument, trejopus argumentus ir pranešėjo nuomonės atitinka ir mano nuomonė. Bet pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, ar mums tokie duomenys yra reikalingi. Ar mums tokie duomenys yra prioritetiniai, prieš pastatant juos, pavyzdžiui, duomenims apie tarptautinį nusikalstamumą. Turbūt tai yra e, svarbesnis elementas mums negu nacionalinis nusikalstamumas. Tačiau galvojant apie valstybių narių bendradarbiavimą, turbūt galime numatyti, kad jos gali keistis duomenimis ir apie nacionalinius nusikaltimus. Kitas klausimas. Komisijai atsiranda būtinybė detaliai nagrinėti klausimus, e, kurie e, natūraliai iškils. Pavyzdžiui, reikia tokią apklausą organizuoti Europos mastu, ar užtenka pasi, neužtenka pasikliauti nacionalinių tarnybų surinkamą informaciją. Ir jeigu mes sutiktume su pastaruoju pasiūlymu, tai manau, kad pirmiausia reikėtų su nacionalinėmis tarnybomis uh, aiškintis, kodėl jos negali suteikti reikalingos informacijos. Ir paskutinis mano argumentas. Jeigu nacionalinės agentūros suteiks reikalingą informaciją, aš esu tikras, kad mano šalyje Niderlanduose tokių duomenų yra surinkta, mikroduomenys yra surinkti, apie kuriuos kalba komisija tai tada galėsim pradėti diskutuoti ir su nacionaliniais statistikos biurais, nacionaliniais statistikos tarnybomis apie duomenų kokybę, apie tai, kaip ta informacija yra renkiama, o tos, tie biurai dažniausiai turi sukaupę jau nemažai patirties. Paskui tada pereisime prie ekonomiškai pigaus mechanizmo e, ir galėsime išvengti dubliavimosi ir pasirinkti e, išmintingą metodiką. Manau, kad komisijos pasiūlyme yra išvardinta daug svarbių klausimų. Aš juos e, girdėjęs esu tiek kartų, kad e, jau net nebeįdomu būtų dar kartą viską kartoti, visko kartoti. Bet aš norėčiau paklausti, kaip jūs galvojate. Netgi būtų galima paklausti, ar įmanoma jėga išieškoti kažkokius objektyvius duomenis pagrįstus subjektyviais klausimais. Man atrodo, kad be jokios abejonės Europos komisija nėra parengusi šio dokumento, šio pasiūlymo gerai. Ir visiškai pritariu pono Kirchopo nuomoniai, kad ji komisija turėtų šį pasiūlymą atsijimti. Nešvaisykim laiko ir resursų. Būkim saugę žmonės, kaip e, ir Europos komisijos nariai. Ir supraskime, kad šis darbas nėra padarytas gerai ir jį reikia pasimti ir vėl sutvarkyti. Four. Ačiū ponė Dejong, toliau ponė Ždanuka. Yes, thank you. Ačiū pirmininkė. Aš čia pakeičiu mūsų šešėlinę pranešėją Ulrike Lunaček ir atstovauju žaliųjų pozicijai. Mes irgi gana atsargiai tokio pobūdžio pasiūlymus vertiname, ypač dabartinėmis ekonomikos sąlygomis. Labai svarbu mums, kad šis pasiūlymas atrodytų naudingas, jeigu tikimasi iš, jo, iš mūsų paramos. Kai kalbame apie statistiką, apie nusikalstamumą, suprantame, kad ji būtina, bet pirmiau reikia e, pagrysti ją e, esminė e, baudžiamąją teisę. Ar komisija iš tiesų yra ta institucija, kuri turėtų koordinuoti statistiką? Galbūt pagrindinių teisų agentūra geriau tą padarytų? Galiausiai turime kalbėti apie E, turime atsižvelgti įvairių valstybių e, interesus. E, ponas Kirhopas siūlo atmesti šį pasiūlymą ir aš galiu išsakyti vieną išlygą tokį. Iš esmės mums jūsų idėja, mums jūsų idėja patinka, bet pasiūlymas turėtų būti pigesnis ir korektiškesnis. Ačiū, ponė Ždanoka. Zilstra. Please, Mr. Zilstra. Thank you, Chair. Uh, voorzitter. Ponas Zilis. Eh, Pone pirmininkė, ačiū. Aš sutinku su ponu Kirchopu ir eh, noriu tik paklausti, koks yra tikslas komisijai rinkti šiuos duomenys, kokiu interesu. Tie duomenys yra rinkimi Lenkijoje, pavyzdžiui, policija yra nustatyta, eh, kad E, nusikalstamumo skaičiai Lenkijoje pradėjo mažėti, nes tas nusikalstamumas persikėlė į kitas valstybės. Ir galime labai tvirtai pareikšti dabar, kad Lenkija eksportuoja nusikaltastamumą. Liūdna taip sakyti, bet taip yra. Ir aš e, pateikčiau klausimų ir komisijai, ir tarybai dėl tarptautinio nusikalstamumo. E, Esu jau teikęs tokių klausimų ir kas kart gaunu atsakymą, kad reikia pasikliauti Eurostato duomenimis. Eurostato duomenys yra e, pagristi 2008 metais, taigi jie nėra naujausi. Statistika nuo 2008 iki, 2002 iki 2008 metų yra surinkti pagal, surinkta pagal valstybės, pagal nusikalstamumo rūšis. Bet tie faktai neatspindi e, nusi, tarptautinio nusikalstamumo. Todėl aš noriu pasakyti komisijai ir tarybai, kad nėra jokios prasmės vadovautis Eurostato duomenimis, nes Eurostatas parlamento konkrečių klausimų atsakyti negali. Aš norėčiau pridurti, kad Europos statistika greta nacionalinės statistikos būtų naudinga, nes taip galėtume duomenis palyginti. Dabar tie duomenys yra pasenę, jie neatspindi uh, nusikalstamumo lygio Europoje, tarptautinio nusikalstamumo lygio. Taigi jokios papildomos vertės iš tokių dokumentų mes negauname. E, taigi, baigdamas, aš galiu mm, reikalauti pranešėjo, paprašyti pranešėjo, kad e, komisija šį pranešimą iš naujo apsvarstytų, nes jis dabar netitinka realybės. Maybe. Ačiū, kad pasisakė trys parlamento nariai, galbūt dar kažkas norėtų pasakyti, panas Busutil. Ar nori dabar pasisakyti? Taip, atsiprašau, ką tik atėjau. EPP pozicija būtų tokia, kad mes pritartume pranešėjų šio klausimu, nes mes nesame visiškai tikri dėl to, kuo grindžiama šis pasiūlymas. Taigi kol kas išsameu nekalbėsiu tiek. Ačiū. Ponas Ešvartė, jeigu norite sureaguoti į pastabas, prašom. Pirmininkė, aš nereaguosiu, nes aišku, tai kolegos Kirkopo pranešimas, bet aš esu tikras, kad jis tikrai džiaugsis šio komiteto pritarimu, kai jam perduosiu visas pastabas ir už tas pastabas jo vartu dėkoju. Ačiū, matau, kad komisija nori pasisakyti. Ačiū, pirmininkė, už tai, kad suteikėte mums galimybę pabandyti atsakyti į tas kritinės pastabas, kurios buvo išsakytos. Aš esu Eduardo Varedo, esu atsakingas už socialinę statistiką Eurostate. Ko gero nereikia jūsų įtikinėti šio klausimo svarba. Reikia statistinių duomenų tam, kad turėtume visą informaciją ir galėtume patikrinti, ar veikia mūsų politika. Pavyzdžiui, praeitą savaitę buvo priimtas naujas teisės aktas, kuris pagerins nusikaltimų aukų teisės visoje Europos Sąjungoje. Ir šis parlamentas pritarė ES direktyvai dėl minimalių standartų užtikrinimo nusikaltimo aukoms. Ką mes žinome apie pažeidžiamas grupės, kurioms norime užtikrinti paramą? Kaip galime padėti nusikaltimų aukoms, kas tie žmonės, kaip jie pasiskirsti ES, ar jų daugėja ar mažėja, ar tai yra kažkokios konkrečios gyventojų grupės, kuriuoms kilia didesnė rizika nei kitiems. Ir ar turime tinkamas priemonės, kad galėtume įvertinti tą gyventojų grupę. Ar yra kažkokie administraciniai įrašai policijoje, vidaus reikalų institucijose, ar tie duomenys yra palyginami tarp valstybių narių. Taigi visi šie klausimai turi būti atsakyti atsakyti, nes jie kilo jau prieš kurį laiką ir kaip girdėjome šiandien iš kai kurių parlamento narių, šiandien mūsų turima informacija yra nepakankama. Taigi, ar mums reikalingi statistiniai duomenys? Atsakymas taip. Reglamento mūsų siūlomo tekstas būtų e, paremtas labai svarbiais dokumentais, tarptautiniais dokumentais kaip Hagos konvencija ir panašiai, ir siekime sustiprinti tą politiką skirtą apsaugai, apie ką aš ir kalbėjau, ir ko gero nieko šioje salėje nereikia įtikinėti, kad Eurostatas ir nacionalinės statistikos institucijos bendradarbiauja ir tos institucijos yra tinkamiausios rinkti statistinę informaciją ES. Ir Europos statistikos institucijų. Institucijos pasirinko būtent šį instrumentą jungtinių tautų vadovė dėl aukų stebėjimo 2010-aisiais yra pasiūlytas konkretus informacijos rinkimo modelis, kuris buvo patikrintas ir buvo įsitikinta, kad jis sėkmingai veikia tarp 2008 ir 2016 valstybių narių. Ir tokio modelio naudojimas pasiteisino ir 2012 metais jis gavo Stokholmo premiją. Taigi mūsų pasiūlymas buvo rengiamas vyriose darbo grupėse, kuriuose dalyvavo statistinių institucijų atstovai ir mes buvome šiek tiek nustebinti galbūt ir kai kurių metodikų. Viktimizavimo stebėjimas yra vykdomas dabar kai kuriuose šalėse, kaip JAV, Kanadoje ir kitur. Mes suprantame, kad e, pasiūlymas dėl šio teisės akto kyla tam tikrų klausimų dėl specifinės srities, apie kurią kalbame. Žinote, kad jau yra pasiūlyti kai kurie pakeitimai taryboje, po labai produktyvių diskusijų. Ir nors taryba nepritarė vieningai šiam pasiūlymui, vis dėlto daugelis tarybos narių jam e, pritarė. Ir tikimės, kad ir šis komitetas prisidės toliau svarstant pasiūlymą ir bus padaryti derami pakeitimai. Taip pat e, galime paminėti, kad daugeliu valstybių narių mūsų siūlymą apžvalga mūsų pasiūlymas bus vienintelė galimybė rinkti tinkamą informaciją ir ta analizė turi būti palyginama tarp valstybių narių. Ir mūsų pranešime taip pat kalbama apie tai, kad visas šis procesas yra konfidencialus nusižengus konfidencialumo reikalavimams renkant statistinę informaciją yra baudžiama įkalinimo bausme. Ir labai trumpai apie kai kurias kritinės, kritiškas pastabas, nurodytas mūsų pranešime, buvo jūsų pranešime buvo sakyta, kad mūsų pasiūlymas yra nenuseklus. Mes vis dėlto norime užtikrinti palyginamos informacijos palyginamumą. Mes turime žinoti, kad atitinkamos paslaugos ir atitinkama informacija egzistuoja visose valstybėse narėse. Yra taip, taip pat tam tikrų klausimų susijusių su pateikiamu atsakymu subjektivumu. Kyla klausimų dėl to, ar atsakoma Ar teikiama objektyvi informacija, ar teikiama nuomonė apie e, padėtį nusikalstamos rytyje. Pranešime taip pat yra kalbama apie įvairius e, rodiklius. Vis dėlto mes matome, kad e, ta renkama informacija ir visa apžvalga turi būti vertinama iš esmės apskritai. reikia atsižvelgti ir į aplinkybę susijusią su e, nusikalstamumu. Taip pat pranešime yra kalbama apie tai, kad e, Tyrimas turi būti, e, tyrimas atliekamas iš anksto nenustačius konkretaus grafiko, bet tokia yra pritar, įprasta metodika, taigi tokia pasirinkome. Taip pat prašom atsižvelgti į tai, kad e, socialinė statistika susijusi su žimtumu, gyvenimo kokybė, e, skurdu, Europo 2020 strategijos rodikliais, e, rodikliai remiasi būtent tyrimais. Yra atliekami tyrimai dėl skurdo, kuriame naudojami rodikliai iš Europo 2020 strategijos. Taigi Tai yra įprasta praktika, tai nėra pirmas kartas, kai prašome pateikti atsakymus į tam tikro tyrimo klausimus. Ir dar jūs klausėte apie tokių tyrimų kainą. Mes pradėjome bandomai projektą, kaip sakiau, mes bandome paskaičiuoti sąnaudas, klausėme nacionalinių institutų nuomonės. Tam, kad mūsų rezultatai būtų teigiami, turime vadovautis aiškiais kriterijais, kaip 12 e, milijonų. Yra sąnaudos, kurios būtų tuo atveju, jeigu ketvirtadienis milijono apklaustųjų būtų šiame tyrime. Uh, Mes e, turime visus skaičius, kurie pagrindžia šios mūsų skaičiavimus. Na ir galiausiai tokia, toks e, pranešimas, kuriuo atmetamas mūsų e, pasiūlymas būtų nepriimtinas, nes vis dėlto rengiant mūsų pasiūlymą dirbo ekspertai. E, mūsų siūlymas tyrimas taip pat pateiktų informaciją, kuri yra reikalinga ES institucijoms, kalbant apie nusikaltimų aukas. Vakar aš dalyvavau Tokiame susitikime, kur buvo kalbama šiomis temomis ir išgirdau prašymą surinkti daugiau informacijos apie smurtą prieš moteris. Taigi mes galėtume pateikti tokią statistinę informaciją ir atsakyti į visus pagristai keliamus ES institucijų klausimus. Taigi mm, mm, tikimės, kad mes e, galėsime toliau dirbti šį darbą, jeigu mes esame pasirengę toliau diskutuoti su šiuo komitetu apie jūsų pranešimą ir mūsų pasiūlymo e, turinį. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju komisijai už pasisakymą. Pone Buzutil, ar dabar norite pasakyti? Turime laiko, prašom. Labai trumpai, pirmininkė, jeigu leidžiate. Apmaudu, kad labai nedaug kolegų atėjo šiandien rytai posėdį, nes labai e, svarbus yra sprendimas mūsų laukia atmesti komisijos pasiūlymą. Labai atidžiai išklausiau aistringo komisijos atstovo prašymo ir noriu pasakyti, kad EPP e pozicija yra paremti pranešėje, nematau priežasčių, kodėl mes turėtume kažkaip keisti pranešėjo išvadų, tačiau jeigu komisija pavyks įtikinti pranešėje, kad įmanoma pasiekti kompromisą šiuo klausimu, tai tuomet mes e, būsime pasirengę bendradarbiauti. Tuomet mes paremsime pranešėją, jeigu jisai apsispręs dirbti toliau su komisija, ieškodamas kokios nors išeities iš šio, šios problemos. Ačiū. E, mes dar turime šiek tiek laiko. Laukiame ponios Weber, kuri yra atsakinga už kitą darbo tvarkės punktą. E, pone Dejong, jeigu norite ką nors papildomai pasakyti, arba pone Ašvars, e, gal jūs norite apibendrinti diskusiją, išklausęs komisijos atstovų. E, du kolegos jau sureagavo. Pone Dejank, prašom. Dėkui, pirmininkė. Man e, kelia tam tikras rūpinimą pono Bosutil žodžiai, nes e, viskas kainuoja, jeigu aš pasižiūrėsiu į tai, ką, ką Libė daro ir aš e, negi leisiu laiką, visą savo laiką paskirsiu e, dokumentams, kurie nėra geri, kurie ateina iš komisijos. Komisija atsakinga už tai, kad pateiktų e, patikimą pasiūlymą. Aš tikiuosi, kad neprasidės naujas darybų raundas. Komisija laikosi aiškiai savo pozicijos, kad viskas yra svarbu. Uh, bet yra skirtumų tarp, e, tarp tautinio pobūdžio nusikaltimų. Mes daug laiko komitete skiriame šiai problemai nagrinėti ir norime daryti viską deramai. Taip pat kitas dalykas yra nacionaliniai nusikaltimai vietoje įvykdomi ir juos reikia nagrinėti, analizuoti vietos lygmenių. Taigi nėra visiškai aišku, ar mums reikia bendrų duomenų Europos e, lygmenių apie nacionalinius nusikaltimus ir kokia būtų tokių duomenų tada prasmė. Kitas dalykas. Komisijos dokumente nėra paaiškinimo, kuris. E, ne, ne, nepaaiškina, kodėl neįmanoma naudotis policijos e, registrais. Man atrodo, kad pirmiausia reikėtų dirbti su policija, teisės saugos institucijomis, tam, kad būtų galima e, pagerinti padėtį. Reikia patiems pradėti dirbti, pradėti, o bet iš Europos pradėti mikrovaldymą nėra derama metodika. Aš nebenoriu pradėti visko nuo pradžių, nes su komisija jau vyko konsultacijos, mes išsamei paaiškinome, kodėl mūsų nuomonė metodologija yra neteisinga. Jūs kalbate apie uh, pareigūnus, jeigu tai yra, jūs sakėte, kad vyko daug susitikimų su aukštais pareigūnais, bet negi viskas tai yra, ką jie galėjo parengti, netgi nespecialistas mato, kad tikrai tie pasiūlymai nieko neverti. Mes, e, jeigu vėl pradėsime svarstyti pasiūlymą, tai prasme tik tai laiko, bet siūlau parengti jums naują pasiūlymą, kad, kuris būtų geresnis ir tada galėsime kalbėti. Tasisra, please. Voorzitter, dank u wel. Uh, mijn constatering is uh, eigenlijk niet anders dan dat de commissie de kritiek die hier wordt. Uh... Uh, aš norėčiau pasakyti štai ką. E, e, mes išreiškėme kritiką, komisija atmeta šią kritiką. Mes norime kokybiškų tyrimų, o ne kiekybinių. Taip pat e, tai reiškia, kad tokie tyrimai parodytų skirtumus tarp šalių, bet juos galima palyginti. Aš E, pritariu ką tik kalbėjusiam kolegai. Ir mes e, nepritarėme e, šiam pasiūlymui ir pasakome už naują pasiūlymą. Dabar grįžtame. Perėmame prie Kipro pirmininkaujančio. Prašom. Dėkuoju pirmininkė. Kipro vardu noriu pasakyti, kad reglamento pasiūlymas dėl mm, nusikaltimų statistikos buvo svarstomas darbo grupėje. Prasidėjo e, svarstymai dar pirmininkaujant Lenkijai e, pernai Liepą. E, Lenkija tuo metu pirmininkavusi e, gruodį 22 gruodžio pateikė kompromisinį pasiūlymą. E, taryba svarstė pakeitimus tam, kad būtų galima pasiūlymą pagerinti. Kai kurios valstybės narės e, išreiškė išlygų bendro pobūdžio dėl pasiūlymo ir reikia pasakyti, kad politinių lygmenių nebuvo šis pasiūlymas svarstomas, svarstė tik tai darbo grupės ir ekspertai jį. Uh, E, Kipras pirmininkaujantis laukia komisijos galutinio e, pasiūlymo, taip, atsiprašau, laukia parlamento e, galutinio pasiūlymo, kad būtų galima apsispręsti galutinai ar atmesti ir priimti šį pasiūlymą. Ponas Ašvart. Pranešėjo pono Kirchhoffo vardu, norėčiau padėkoti visiems kolegams už pasisakymus. perduosiu visas išsakytas e, pastabas pranešėjui. Suprantu, kad jūs norite toliau svarstyti šį klausimą. Manau, kad svarbiausias elementas yra toks. Ar e, tai yra. Ar atsipirks finansinė prasme e, šis veiksmas, aš atstovauju biudžeto komitetui taip pat, ir mes turime tikrai galvoti apie finansinius motyvus. Uh, ir reikia galvoti, ar užtikrinsime pakankamai gerą kokybę duomenų ir ar sukursime pakankamai papildomos vertės. Gal jau yra panašios informacijos, ar mes užtikrinsime, kad e, ši informacija būtų aukštesnės e, kokybės. Aš e, perduosiu jūsų išsakytas pastabas ponui Kirchhoffui ir grįžęs jisai, aišku, su jumis pasikalbės dar apie tai. Dėkuoju ponui Ashford, dėkui ponui Kirchhoffui už jo atliktą darbą. Pasižiūrėsime, kaip lietosis toliau situacija. Tačiau dabar jau turime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. E, kaip sakiau, turėsime balsuoti 11 valandą. Pone Weber atsakinga už kitą pranešimą. Ji pakeliui pas mus siūlau e, padaryti minutės e, per traukėlę. Palaukime, kol jie ateis. Ji tuoj, tuoj turi jau ateiti. Dėkui. yes, yes, yes, yes. 16. Yes. Yes, excuse me. I, I forgot to. Uh... Atsiprašau, pamiršau atkreipti jūsų dėmesį, kad pa, šiam pranešimui, Kirchovo pranešimui, pakeitimus galima teikti iki spalio 16 dienos. Dar penkios dienos liko iki 17 valandos. Taigi toks yra pakeitimų teikimo terminas. Atkreipkite dėmesį. Ačiū. Hello, thank you. Mrs. Weber, be welcome. Sveika, ponė Weber. Nepadarėm atostogų, bet e, pasakėm kolegoms, kad jūs ateisit po minutės. Taip ir atsitiko. Taigi šeštas punktas - ES hartija. Viena problema yra, sako ponė Renata Weber. 10 val. buvo numatyta šį klausimą svarstyti. Ir e, žiniasklaidos pluralizmo centras turėjo čia ateiti ir pristatyti mūsų nustatytą, mūsų užsakytą studiją, bet jie dar netėjo, nespėjo dar iki dešimtos. Ką jūs siūlat, palaukiam? Žvalgaus ir šešėlinių pranešėjų nematau. A, jūs perimėte, aišku, aišku. Visi už kitus šiandien kalba. Daug šešėlių turit, ponė Weber. Mano šešėlinių pranešėjų nėra čia, bet jeigu jūs perėmėt jų vaidmenį, tai man viskas tinka. Džiaugiuosi, kad jūs suprantat susikloščiusias aplinkybės. Nes kai žinote, kad reikėjo darbo tvarkę perstumdyti šiandien. Mes bandome rasti papildomą laiką. Aš e, noriu Jums paaiškinti, teko darbo tvarkę pertvarkyti, nes ponia Makintaja susilaužė koją. Dėl to reikėjo visą darbo tvarkę pertvarkyti. ir e, reikėjo pe, pakeisti visus vers, e, visą tvarką. 11 val. dabar balsavimą tik pradėsim. Aš noriu išreikšti užuojautą poniai Makinta ir labai apgailestauju. Kai balsuosime, visi susirinks. Ir visi skubės, skubės, visi darys man spaudimą, kad greičiau balsuotume, nes jie visi turės kitų reikalų, į lėktuvą suspėti reikės ar kažką panašaus. Aš jau to patirties iš to turiu. Žinau, kokį spaudimą man teks atremti. Ir dabar matau, kad ponas Šaueris, Europos žiniasklaidos e, e, agentūros atstovas atėjo. E, ir jis pristatys Europos žiniasklaidos teisę. Turime ir ponę Weber, yra šešėliniai pranešėjai, todėl galime eiti į priekį ir aptarti e, pranešimo projektą dėl žiniasklaidos standartų visoje ES. Pone Šoveri, džiaugiamės Jūs čia matydami. Jūsgi esate Europos žiniasklaidos teisės instituto atstovas ir pristatysite studijos, kurią užsakė Libe komitetas, rezultatus. Studija vadinosi Piliečių teisė į informaciją, teisė ir politika ES ir jos valstybėse narėse. Toliau suteiksiu žodį poniai Weber ir kitiems parlamentarams, kurie norės pasvarstyti šį pranešimą. Pone Šori. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte Labas rytas pranešėja, labas rytas gerbiami deputatai. Man buvo pasakyta kalbėti gimtają kalbą, vokiečių kalbą ir aš norėčiau taip ir padaryti, jeigu jūs nieko prieš. Ich werde Ihnen heute Vormittag eine kurze. Šį rytą aš ketinu Jums trumpai pristatyti studijos rezultatus. Studijoje buvo kalbama apie valstybių narių žiniasklaidą ir piliečių teisę informaciją. Ir jūs žinote, e, kad e, mes turėjome, parengėme tarsi turinį jums ir e, jums pristatysiu pranešimo e, tris variantus. E, yra parengtas trumpas variantas, kurį galite rasti e, parlamento interneto svetainėje, bet e, pilna versija yra 110 puslapių, ten surašytos visos pagrindinės išvados. Yra dar ir trečiasis variantas, kuriame kalbama apie valstybių narių padėtį, remiantis pavienių valstybių narių ekspertų pateiktą informaciją. Kadangi laiko turiu nedaug, tai apsiribosiu tik pagrindinėmis išvadomis ir jeigu jums e, bus įdomu, galėsiu aptarti pavienę šalis. Matote, kad e, e, visos, matysite, kad visą detalį informaciją galite rasti ataskaitose apie pavienę šalis. Mes, rengdami dokumentą, vadovavomės tokia metodika. Pirmiausia, įvertinome naujus e, įstatymus ES valstybėse narėse ir ES. Žiūrėjome, kas pasikeitė po 2004 metų, kai buvo atlikta pirmoji studija tokia pačia tema. Pagal tai vėliau sudarėme anketą, klausimyną. Prie to darbo prisidėjo nacionaliniai ekspertai ir ekspertai ir pagal tą klausimyną buvo parašytos nacionalinės ataskaitos. Nacionalinių ataskaitų projektai vėliau buvo detaliai aptarti su ekspertais ir kai tik reikėjo, mes prašėme, kad būtų paaiškinta papildoma informacija ir e, be visos nacionalinių ekspertų rekomendacijos apie tai, kaip padėtis valstybėse galėtų pagerėti. Kai tai buvo baigta, mes perėjome prie lyginamosios analizės. Po to e, pradėjome svarstyti kitas studijos e, dalis, e, kuriuose pirmiausia buvo kalbama apie vadinamosius Europos masto standartus. Kalbėjome apie pagrindęs Europos teisės priemonės tai e, apima ir Europos tarybos teisę susijusią su piliečių e, iš žodžio laisvę ir žiniasklaidą. Valstybėse narėse yra vadovaujamas į šią teisę ir vėliau mes e, parengėme visą eilę rekomendacijų tolesniam darbui. Trumpai aptariant valstybių narių poziciją. Pagal konstituciją visos valstybės narės e, numato žodžio laisvę, nuomonės laisvę ir teisę informaciją. Tačiau taip iš tiesų nėra visose valstybėse narėse. Kai klausime, kaip žiniasklaidos tiekėjas gali patekti į rinką, nustembame ir jūs turbūt nustepsite, kad yra atskirta prieiga prie televizijos, prie transliavimo ir prieiga prie spaudos. Daugelie valstybių narių yra organizuojama žiniasklaidos koncentracijos kontrolė. Tai daro valstybės. Tačiau e, ši kontrolė vykdoma ne visose valstybėse narėse. Netgi tada, kai įstatymos yra numatyta, kad tokia kontrolė turi būti organizuojama, ne visuomet pakanka nuostatų dėl žiniasklaidos e, nuosavybės ir e, darbo apimties skaidrumo. Kas mums svarbu, kai kalbame apie viešojo transliavimo juridinę bazę? Mes rūpinomės e, atsakymu į klausimą, kaip užtikrinama nepriklausomybė ir kaip e, tai yra finansuojama. Taip pat žiūrėjome, ar pakanka finansavimo nepriklausomybei išlaikyti. E, aiškinomės ir kokie yra transliuotojų uždaviniai ir ar tie transliuotojai yra pakankamai gerai kontroliuojami, kad tie uždaviniai būtų įgyveninti. Dabar žiūrėjome, ar yra uh, E, suteikiama laisvė žiniasklaidos priemonėms siekiant savo tikslų. Pastebėjome, kad daug kur egzistuoja tos nepriklausomybės deficitas. Iš daugelio valstybių narių gavome informacijos, kad priežiūros institucijų veiklos juridinė bazė yra nepakankama. Ją reikia gerinti ir taip pat reikia stiprinti um, žiniasklaidos tiekėjų nepriklausomybę. Žiniasklaidos uždavinys be bejonės yra susijęs su e, visuomenės stebėjimu. Daugelie valstybių narių yra užfiksuota daug trūkumų, ne tik teisės aktuose, bet ir praktikoje stebint, kaip dirba valdžios institucijos ar teismai. Nekarta buvo neaišku, kokiu mastu žurnalistų laisvė, ypač interneto erdvėje, yra garantuojama. Buvo kalbama ir apie žurnalisto profesinį statusą, kuris neretai yra neapibrieštas, todėl atsiranda juridinio neiškumo. ES yra nemažai valstybių narių, kurios retai kada naudojasi priemonėmis apibrėžiančiomis e, žiniasklaidos uždavinius. To uždaviniai gali būti e, pranešimai, informavimas apie kultūrą, tautinės mažumas ir panašiai. Be to matėme, kad neretai e, uždaviniai nėra susiję su visuomenės tikrosiomis vertybėmis. Galiausiai yra nemažai valstybių narių, kurios e, reguliuoja spausdintą žiniasklaidą. Tačiau daugelį valstybių narių kritikuojami dabartiniai teisės kodeksai. Sakoma, kad jie yra nepakankami. Neretai su tuo yra susiję susijęs tas faktas, kad mm, kodeksas yra skirtas tik stambiausiems subjektams. Piliečiai e, yra labai svarbus veiksnys užtikrinant žiniasklaidos nepriklausomybę, nes būtent jiems žinias, juos žiniasklaida yra orientuota, tačiau neretai iškyla kliūčių e, platinant informaciją. Iškyla net sunkumų reklamuojant žiniasklaidą, pavyzdžiui, elektroninę transliavimo žiniasklaidą arba spaudą. Nespaisant ES teisinės bazės yra nemažai sunkumų e, gauti reikalingus dažnius transliavimui. Iškyla daug sunkumų E, naudojantis transliavimo platformomis. Taip pat daugelie šalių yra daug e, spausdinimo problemų ir platinimo problemų. Labai retais atvejais ir egzistuoja tradiciniai seni įstatymai e, arba vykdoma kontrolė pagrista konkurencijos principu, tačiau tai dažniausiai yra daroma ne ex ante, o ex post E, principų vadovaujantis. Tai yra labai svarbus kliuvinys. Žiniasklai, e, piliečiams svarbiausia žiniasklaidoje yra teisė į e, informaciją, teisė gauti informaciją. Neretai e, valstybės institucijos tik tai turi tokią teisę šimtų procentų. Kai kuriuose valstybėse narėse nėra pakankamų teisės aktų. Daugelį valstybių narių e, tokie teisės aktai dabar tik tai rengiami arba tik pradedami įgyvendinti. Mes manome, kad labai svarbu piliečiams turėti galimybę gauti informaciją per žiniasklaidą, bet to piliečiams reikia skaidrumo, jie turi žinoti, kam priklauso žiniasklaida. E, ir šiuo požiūriu yra nemažai neiškumų. Dėl e, visuomeninio transliuotojo Piliečiams labiausiai rūpi, ką e, visuomeninis transliuotojas gali padaryti gero visuomeniai. Ir mes galvojame apie visuomeninio transliuotojo atsiskaitimo e, prievalę ataskaitos turi būti publikuojamos. Jeigu pažvelgtumėte 27 valstybių narių Europos Sąjungą, tai vaizdas būtų labai įvairus, labai skirtingas. Nėra bendros taisyklės, kad piliečiai turi gauti informaciją apie žiniasklaidos šaltinius. Neretai iškyla finansinių sunkumų dėl to ir e, kai kurios valstybės narės suteikia paramą e, tiems visuomeniams transliuotojams, kurie turi E, nedaug, finansa, nedaug pajamų. Lygiai taip pat yra remiami piliečiai, kurie negali gauti visų informacijos šaltinių. Yra e, kuriamos platformos piliečiams dalyvauti žiniasklaidos turinyje, turinio kūrime. Jie gali kritikuoti transliuojamą medžiagą, transliacijas. Taip pat jie gali išreikšti savo pageidavimus e, žiniasklaidos turinio ateityje mes e, išsiaiškinome, kad e, labai nedaug sistemų leidžia piliečiams ar jų atstovams e, kištis į žiniasklaidos veiklą ar joje dalyvauti. Ir galiausiai mes įvertiname žiniasklaidos rinką. Turbūt nenustepsite, kad negalime jokių kategoriškų pareiškimų skelbti. Galiu pasakyti, kad vėlgi skirtumai tarp valstybių narių yra dideli. Neretai tai susiję su ekonominėmis sąlygomis arba e, kultūrinėmis veiksniais. Bet kokiu atveju rinkos dalyvių skaičius ar spausdintoje žiniasklaidoje, ar transliuojančioje žiniasklaidoje nėra vienodas, nėra tarsi vienodų taisyklių ES. Ir net negalime pasakyti, ar sistema yra pluralistinė ar ne. Mes nežinome, ar piliečiai yra pakankamai gerai aptarnaujami keletos tiekė, daugelio tiekėjų ar ne. Galbūt e, kai kurios šalis finansiškai yra stipresnės ir gali geriau investuoti. Dar norėčiau šitą pasakyti apie viešuosius transliuotojus. E, ši žiniasklaida turi tarsi kompensuoti e, komercinės žiniasklaidos trūkumus, bet tai darosi vis sunkiau, nes e, visuomeniniai transliuotojai susiduria su rimtais finansiniais sunkumais arba jaučia politinę įtaką. Mūsų korespondentų rekomendacijos didžiausia dalimi buvo susijusios su teisinės pozicijos pagerinimu. Uh, Turiu galvoje e, teisės aktų kūrimą ir jų įgyvendinimą. Taip pat buvo kalbama apie pačios žiniasklaidos iniciatyvas, ypač kalbant apie poreikį prisidėti prie taikaus e, skirtingų etninių grupių kultūrinio sambuvio. Nacionaliniai ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad reikia daugiau nuoseklumo nacionalinės žiniasklaidos e, teisėje. Pažvelkime į Europos žmogaus teisų konvencijos 7 straipsnį. Daugelį nacionalinių ataskaitoje buvo kalbama apie žiniasklaidos koncentraciją ir skaidrumo stoką, e, įvardinant tikruosius žiniasklaidos savininkus. Perinu prie nacionalinių išvadų. Ir apžvelgsime pagrindinę Europos teisę dėl žiniasklaidos ir informacijos. Europos pagrindinių teisų hartijos 11 straipsnis yra pats sarasis, kaip ir Europos žmogaus teisų konvencija. Taip pat turime e, kalbėti apie konkurencijos teisės pagrindinės nuostatas ir pagrindinės sutarčių nuostatas. Antras svarbus teisės aktas yra audiovizualinių e, paslaugų įstatymas, e, tarybos ir parlamento rezoliucijos bei komisijos e, komunikatai. Taip pat turime kalbėti apie Europos Teisingumo teismo Luksemburgė precedentų teisę. Europos žmogaus teisų konvencijos dešimtasis straipsnis išlieka pagrindinis žiniasklaidos laisvę užtikrinantis principas Europoje. Europos atsiprašau, Strasbūro teismas e, šį straipsnį, 11 pagrindinių straipsnį, e, e, teisų konvencijos straipsnį išnagrinėjo, o jame yra numatyta, kad visuomenė turi dalyvauti. Žmogaus teisų teismas Strasbūrė labai aiškiai pareiškė, kad valstybė yra tikrasis įvairovės užtikrintojas. Ir tokia nuostata turi būti perkelta į ES lygmenį. Valstybės narės e, neša tokias pat prievolės kaip ir ES. Todėl e, visuomeninis transliuotojas turėtų būti adekvačiai transliuojamas ir nepriklau... finansuojamas ir nepriklausomas. Ką tai reiškia? Europos lygių yra visa eilė priemonių, turi, kurių turi būti laikoma. Jeigu tai nėra daroma pakankamai, tai reikėtų pasirūpinti, kad ateityje jų būtų laikomasi geriau. ES teisinė bazė dar nėra išbaigta. Akivaizdu, kad šiuo atveju yra taikoma subsidiarumo principas ir e, valstybių galių sustiprinimo pagrindas nacionalinė e, teisinė bazė turi būti sukurta taip, kad kiekvienos valstybės narės kultūrinė įvairovė būtų atspindėta. Lygiai taip pat atrodo, kad ypač kalbant apie septintąjį ES sutarties straipsnį, e, nėra visapusiškai aišku, kokia teisės viršenybės forma ir kokie demokratijos principai yra privalomi valstybėse narėse ir kaip tai įtakoja žiniasklaidą. pagal pagrindinių teisų 11 straipsnį. Yra numa, aptartos visos įmanomos aplinkybės ir iš tiesų susidaro įspūdis, kad Luksemburgo Europos teismas vienuoliktąjį straipsnį svarsto kur kas aktyviau negu visi kiti. Skalat ir Netlog atvejus bylos neseniai buvo nagrinėtos. Baigdamas, aš norėčiau pereiti prie rekomendacijų, kurias norėčiau išsakyti. Mūsų nuomonė. Svarbu rasti tam tikrą modus vivendi su Europos taryba, kuris leistų ir tarybai, ir Europos Sąjungai gauti naudos reikia geriau apibriežti, kaip šios dvi organizacijos galėtų viena kitą papildyti žiniasklaidos ir e, informacijos laisvės rytyje. Ta pati pasakyčiau apie kitas tarptautinės organizacijas ir formus, kuriuose dalyvauja ES. Pavyzdžiui, informacijos technologijų sąjunga kartu su dažnių politika arba institucijos atsakingos už internetą. Būtų reikalinga užtikrinti daugiau nuoseklumo tarp pavienių ES politikos ryčių, kurios gali įtakoti žiniasklaidą ir kurios įtakoja piliečių teisę informaciją. Visuomet žiniasklaidoje yra svarbu užtikrinti, kad Europos parlamento anksčiau patvirtinta pozicija dėl kultūrinės įvairovės ir demokratijos, taip pat ir dėl ekonominių faktorių, būtų paisoma. Negalime jokių būdų tam prieštarauti. Ir tie dokumentai gali būti naudingi vienas kitam. Studija buvo atlikta po aštuonerių metų. Joje atnaujinta naujausia informacija pagrindinėse sritise, tokiuose kaip žodžio laisvė ir žiniasklaidos laisvė. Mums atrodo, kad yra labai svarbu sukurti stabilę bazę, e, kurios autorius būtų parlamentas ir ateityje e, tai turėtų būti išlaikyta. Reikėtų užtikrinti, kad informacija būtų prieinama deramai. Periname prie pagrindinių teisų bendrai. Manau, kad mes jau pasiekėme etapą, kai yra daug agentūrų ir institucijų e, nagrinėjančių šią temą. Tačiau kogi trūksta? Trūksta bendradarbiavimo. Trūksta solidarumo įgyvendinant rekomendacijas. Nežiūrima į tai, ką daro kiti. Pavyzdžiui, vienoje arba kas galėtų būti padaryta, panaudojant efektyviai, kad ir ribotus išteklius. Galiausiai pereinu prie struktūros klausimo ir sutarties straipsnių dėl kultūros Ar tai yra teisingas požiūris? Ar iš tiesų taip yra? Ar tikrai suderinimas Europos lygių turėtų būti vertinamas skeptiškai? Paskutinis pastebėjimas rekomendacijose yra susijęs su žiniasklaidos politika bendrai. Mes manome, kad reikėtų pagalvoti, ar dėrėtų ir reikėtų Europos komisijai formuluoti direktyvos projektą ar kokią kitą teisės e, e, formuluoti kitą teisės aktą dėl žiniasklaidos koncentracijos, ypač galvojant apie skaidrumą ir siekiant tai pritaikyti vienodai visose valstybėse narėse. O dėl audiovizualinių e, paslaugų direktyvos peržiūros, be abejo, nesigyvenimo sritis turi būti svarstoma ir turėtume pagalvoti, ar ji pakankamai e, reglamentuoja piliečių teisę į informaciją, teisę į reagavimą, ar žiniasklaida tai garantuoja. antriniuose teisės aktuose vėlgi reikės pagalvoti apie elektroninę žiniasklaidą, pavyzdžiui, internetą ar internetinę televiziją. Ir e, peržvelgti elektroninės prekybos direktyvą įtraukiant e, tarpininkus. Taip pat reikėtų pagalvoti apie teisės aktus taikomus e, žiniasklaidos produktams. Turėtume įvertinti, ar iš tiesų reikia žiniasklaidą ir teisę informaciją iškelti į dėmesio centrą. Pavyzdžiui, jeigu bendrovė Apple nusprendžia, e, kad vieni ar kiti dalykai turi būti matomi iPhone telefone, tai jis gali padaryti įtakos piliečių teisę informaciją. Apie tai dar nėra galvojama, kai svarstome standartizacijos klausimus. Europos parlamentas ir elektroninių komunikacijų turėtų e, aktyviau dirbti, jis turėtų galvoti apie interneto neutralumą ir visuotinės reikšmės paslaugas ir tai turėtų būti daroma aktyviau. Reikėtų pagalvoti, kokios pagalbos sistemų reikėtų ypač užtikrinant įdomų žiniasklaidos turinį ir jo platinimą. Ta patį galėtume pasakyti apie būsimą dažnių politiką. Galiausiai ir tai ateina iš pavienių šalių ataskaitos. Autorinės teisės ir intelektinės nusavybės teisės bendrai Europos lygių. Atrodo, kad e, jas e, reikia, šios teisės aktus reikia peržiūrėti. Akivaizdu, kad e, Šio parlamento kadencijoje tai padaryti jau bus sunku. Ačiū uždėmesį. Uh, present... Ačiū už Jūsų pasisakymą. Taip sunku tikslą įvardijote. Kągi procesas jau prasidėjęs. O dabar suteiksiu pirmiausia žodį poniai Weber, kuri pristatys savo pranešimą, o paskui uh, pasisak, pasisakyti galės kiti parlamento nariai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti už pristatymą, už tai, kad atvyko šios dienos mūsų prelegentai. Sunku turbūt būtų ir įsivaizduoti tinkamesnį laiką pristatyti jūsų tyrimo turinį ir rekomendacijas. Šiuo metu mes kalbame ir aptarėme pranešimo projektą ir esu tikra, kad daugelis jūsų rekomendacijų pakeitimų forma pateks į šį pranešimą, nes kaip jūs visi žinote, Tai yra pranešimas savo iniciatyva. Tai reiškia, kad yra žodžių limitas pradinis. Taigi aš visiškai nenustepčiau, jeigu pakeitimų skaičius bus tikrai spūdingas. Per pastarąjį dešimtmetį visoje Europoje buvo patvirtinta labai daug rezoliucijų ir pranešimų. Ir Europos taryba, ir SBO, ir Europos parlamentas yra parengęs nemažai dokumentų, kiltų klausimas, kamgi reikalingas dar vienas pranešimas savo iniciatyva. Ir aš pabandysiu atsakyti į šį klausimą dviem kitais klausimais. Ar mus tenkina žiniasklaidos padėtis valstybėse narėse? Ar mums patinka dabartinė padėtis valstybėse narėse? Ir kitas klausimas būtų, ar mus tenkina Europos komisijos pateikti atsakymai kai buvo gauta signalų, kad kuriuose valstybėse narėse kyla didžiulė grėsmė žiniasklaidai. Atsakymas į abu klausimus - ne. Ir todėl reikia imtis dar kažkokių veiksmų ES tam, kad e, galėtume užtikrinti, kad žiniasklaidos laisvė ir pluralizmas yra gerbiami ir jų laikomasi ir kad laikomasi pagrindinių teisių hartijos 11 straipsnio. Iš tikrųjų, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai yra laikas ir įsigilinti į tas teisės, kurios yra apibrieštos pagrindinių teisių hartijoje. Aš nesigilinsiu detaliai į savo pranešimą, akcentuosiu porą dalykų. Ko aš tikiuosi? Kokio mūsų diskusijų rezultato tikiuosi ir kokio balsavimo baigties. turėtume pateikti savo rekomendacijas ir valstybėms narėms, ir komisijai. Klausimas svarstomas yra itin sudėtingas. Mes e, nesiekėme išspręsti ar ne, neįstengsime išspręsti Europos ekonominės krizės ir jos poveikio žiniasklaidai ir žurnalistų padėčiai. Tačiau manau, kad mes bent jau galime labai aiškiai pasisakyti, kad reikalingos teisiškai privalomos taisyklės, kurių turėtų laikytis valstybės narės ir kad valstybės narės negalėtų manipuliuoti susidariusią padėtimi dėl įvairių politinių priežasčių. Ir valstybės narės gali imtis labai įvairių priemonių, tiesą sakant. Taigi turėtume rekomenduoti ar turėtume pasakyti, kad valstybės narės neturėtų piknaudžiauti nacionalinio saugumo įstatymais, pavyzdžiui. Taip pat turėtume pasakyti, kad nereikėtų vadovautis pavyzdžiui, visuomeninio transliuotojo paslaugoms, norint palaikyti tam tikras politinės pozicijas. Dabar yra taip pat e, tam tikrų ženklų, rodančių, kad e, reikalingos priemonės, kurios neleistų uh, E, tam tikrų struktūrų nariams slaptai patekti į žiniasklaidą, apsimetant žurnalistais. Tokie gandai buvo jau daugelį metų, bet dabar jau turime iškesnių ženklų ir iškesnių įrodymų, kad taip yra. Taigi, tai būtų vienas iš tų dalykų, kurį įtrauktume į sąrašą visų dalykų, kurių nereikėtų daryti. Taigi yra labai daug dalykų, turėt, kurių turėtų imtis vyriausybės užtikrindamos žiniasklaidos laisvę ir pluralizmą. Taip pat nuosavybės skaidrumas yra labai svarbus aspektas. Aš esu susitikusi su daugeliu suinteresuotų šalių per pastarosius mėnesius ir galiu pasakyti, kad visų žurnalistų asociacijų atstovai, ar jie atstovautų visuomeninį transliuotoją, ar komercinę žiniasklaidą, ar spaudą, ar transliuojamos šios žiniasklaidos atstovai. Niekas neprieštarauja, kad reikalingos skaidrios taisyklės susijusios su nuosavybė. Taip pat ir su žiniasklaida nesusiję, nesusijusios suinteresuotosios šalis kartais sako, kad na, yra daug kliučių susijusių su šio tikslo gyventinimu, tačiau jeigu tai padaryti neįmanoma, tai kodėl mes, jeigu kai kurių dalykų neįmanoma padaryti, tai kodėl mes apskritai kalbame apie kovą su korupcija ir panašiai Europos Sąjungoje. Mm, jeigu su vienais dalykais galima kovoti, tai ir su kitais taip pat. Nereikėtų vadovautis dvigubais standartais. Uh, Dar kalbant apie tai, kokie galėtų būti mūsų lūkesčiai ir pateikus ataskaitą Europos komisijai, būtent reikėtų kalbėti apie teisinę mm, aplinką Europos Sąjungoje. Pagrindinių teisių hartija yra teisiškai privalomas dokumentas ir žinome, kad hartijos nuostatos turi būti taikomos kartu su ES teisės aktais. Tačiau man jau, galima sakyti, ir atsibodo. Parlamente labai dažnai sakoma, kad 11 pagrindinių teisės e, hartijos straipsnis turi būti taikomas su sutarties dėl ES veikimo antru straipsniu. Taigi mes turime taikyti ir pirminius ir antrinius teisės aktus, turime laikytis ir sutarties straipsnių. Taigi aš tikiuosi, kad mano pranešimo, pranešimas bus priimtinas ir patvirtintas šiame parlamente. Ir dar vieną dalyką norėčiau galiausiai matyti, tai vertinimo ir stebėsenos mechanizmą ir vertinimas turi būti atliekamas kiekvienais metais. Svarbiausia nustatyti tinkamus principus ir užtikrinti, kad ES veiktų atitinkama institucija. Mano nuomonė, tai turėtų būti pagrindinių teisų agentūra, bet tai galėtų būti ir žiniasklaidos laisvės ir pluralizmo institutas, nes e, suvokiu, kad yra tam tikrų teisinių sunkumų. Bet turėtų būti ES institucija, kuri turėtų teisę įvardyti pažeidėjus, nes pastaraisiais metais mes nuolat viešoje erdvėje ir Strasbūrė viešosiuose diskusijose kalbame apie tai, kokia yra žiniasklaidos padėtis įvairiose valstybėse narėse. Ir aš manau, kad prieš tam tikrų sankcijų taikymą, vadovaujantis, pavyzdžiui, septintuoju straipsniu, reikėtų užtikrinti prevenciją. Ir jeigu mes turėtume tokį veikiantį mechanizmą, tai jeigu tai galėtume kažkaip motivuoti valstybės narės vengti daryti pažeidimus, bet ir taip pat tai leistų komisijai drąsiau elgtis e, kai kurių valstybių narių atveju, nes dabar, netgi esant konkretiems pažeidimams, Europos komisija elgesi tikrai kukliai ir nedrąsiai. Iš tikrųjų, ką dar galėtų padaryti Europos komisija, reikėtų galbūt nustatyti reguliuojančią audiovizualinčių paslaugų instituciją. To, tiesą sakant, reikalauja ir direktyva Tai būtų dar viena svarbi priemonė. Ir dar trumpai. Dėl to, ar mums reikalingi nauji teisės aktai skirti žiniasklaidai, mano asmeninė nuomonė ne. Jų nereikia, nors kai kuriuose ankstesnėse Europos parlamento rezoliucijose buvo apie tai kalbama. Tačiau aš susitikau su įvairių žurnalistų asociacijų, žurnalistų organizacijų atstovais ir daugelis sako, kad nereikia naujų teisės aktų. Ne vien todėl, kad yra normalu taikyti subsidiarumo principą šioje srityje, bet dar ir todėl, kad padėtis valstybėse narėse gerokai skiriasi, yra skirtingos kultūrinės tradicijos, Ir būtų tikrai per sudėtinga parengti te, tokį teisės aktą. Kita vertus, reikia nepamiršti ir mm, kelių žiniasklaidos NVO iniciatyva dėl piliečių iniciatyvos e, parengimo susijusios su žiniasklaidos teisės aktais mm, bus vykdomi svarstymai šio klausimu lamkričio mėnesį ir galbūt šių svarstymų rezultatai mums taip pat bus svarbus ir pritaikytini. Taip pat ir kultūros reikalų komitetas yra pateikęs pranešimą kuriame išdėstyta kai kuriais atžvilgiais panaši, kai kuriais atžvilgiais skirtinga nuomonė. Mes vėliau galėsime dar apie tai kalbėti. Ir galiausiai norėčiau padėkoti Otavijo Aldė politikos patarėjui dėl jo, už jo pagalbą rengiančią pranešimą. Ačiū, ponė Weber. Dabar galime pradėti diskusiją. Ponas Busutil pirmasis. Dėkuoju pirmininkė, aš kalbėsiu šešilinio pranešėjo vardu, pono Marinesko vardu, jis yra PP pranešėjas, atsiprašo, kad negali dalyvauti šiandien posėdėje, bet turėjo jis grįžti į savo apygardą. E, jis dėkoja poniai Weber už e, pranešimų projektą. E, mes EPP manome, kad tai labai geras pagrindas, subalansuotas pranešimas yra ir galime pasidžiaugti juo. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Pirmasis gerai buvo pristatytas ką tik ponios Weber. Tai yra mūsų kompetencijos ribos. Kokiu mastu galime bandyti kištis į tokią temą į tokį klausimą, ir kiek galima taikyti ES hartiją šioje srityje ir kiek galima prašyti komisijos siūlyti teisės aktus. Jeigu yra komisijos atstovų, šiandieną galbūt jie uh, įsijungtų diskusiją ir pasakytų mums, kokia yra komisijos kompetencijos riba ir ES kokios kompetencijos ribos yra šioje srityje. Aš suprantu, kad ES hartija netaip lengvai e, būtų taikoma šioje srityje nes ji konkrečiai nekalba apie tai, kas vyksta valstybėse narėse. Žmogaus teisės e, valstybėse narėse reglamentuojamos e, kitų žmogaus teisų konvencijų. E, ES hartija taikoma ES institucijoms ir e, taip pat reglamentuoja, kaip ES teisė e, taikoma valstybėse narėse. E, pateiktas pasiūlymas dėl teisėkuros. E, E, dokumento e, vienoje iš konstatuojamojų dalių apie tai kalbama, bet norėčiau paprašyti komisijos aiškiai pasakyti mums, e, kokia yra mūsų kompetencija, nes nėra naudinga kartoti viską, nežinoja, nežinant, ar mes turime kompetenciją šioje srityje ar ne. Jeigu taip, tai tada raginkime komisiją e, pateikti teisėkuros pasiūlymą, bet jeigu ne, tai reikia tai aiškiai pasakyti, kad e, visam laikui būtų aišku. Ta pati galime pasakyti e, ir apie atvejus, kai valstybėse narėse pasitaiko rimtų pažeidimų. Tai aišku turi kelti susirūpinimą, tačiau kaip spręsti tokius klausimus. Mes turime suvokti, kokius galima taikyti mechanizmus. Visai nenaudinga prašyti kažkieno paaiškinti apie pažeidimą, jeigu neturime jokių galių imtis po to priemonių. Taigi aiškiai e, pasakykime, koks galioja mechanizmas ar koks turėtų ga, e, būti taikomas mechanizmas, jeigu rimtai pažeidžiama žiniasklaidos laisvė. Taip pat dešimtojo pastraipoje raginama e, E, įkurti Europos e, priežiūros tam tikrą struktūrą žiniasklaidos e, paslaugoms, kuri turėtų galės skirti nuobaudas. Ar tikrai ES gali tai daryti, ar sutartį suteikia ES galės tokią grupę, tokią struktūrą įkurti? Norėčiau, kad būtų patiktas atsakymas į šį klausimą prieš svarstant jį toliau. Dabar vienas iš esminių dalių susijęs su pačia esme žiniasklaidos laisvės. Tai yra žurnalizmo kokybė ir etiniai standartai. Jie turi atspindėti e, vientisumo, profesionalumo, nepriklausomybės vertybės, taip pat e, reikėtų taikyti elgesio kodeksus. Vėlgi nemanau, kad tai yra mūsų kompetencijos e, ribose e, siūlyti teisėkuros pasiūlymus dėl šių klausimų, bet galbūt savo iniciatyvą rengiamuose pranešimuose galima įrašyti nuorodą apie tai, kaip svarbu užtikrinti vientisumą, etiką žurnalizme Ir e, taip pat e, tai kalbėti apie tai, kad tai yra pluralizmo e, vienas iš ramščių. Visuomenė, pane Gions, aš esu socialistų šešėlinė pranešėja. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Taip pat dėkoju ponui Šojeriui už jo pasisakymą ir nuomonę apie pranešimo projektą. Prisimenu, kai pradėjome darbą, mūsų komitetų sudarė įspūdis, kad reikia parengti minimalius reikalavimus žiniasklaidos laisvės ir žiniasklaidos pluralizmo srityje. E, nuo to laiko daug kas e, įvyko, e, dirbo, dirbame šioje srityje. Žinome, kad Nelikrius, komisijos nariai atsakinga už audiovizualinį sektorių, įkūrė atitinkamą struktūrą, mes jos atstovai susitikome. Kol kas dar neparengtos rekomendacijos, bet dirbama. Ir prieš keletą dienų komisija e, priemė piliečių iniciatyvą dėl m, žiniasklaidos pluralizmo. Tai yra netiesioginis atsakymas į klausimą ar į dilemą, su kuria visuomet susidurime, kai svarstame šios klausimus. E, kadangi buvo priimta piliečių iniciatyva, tai rodo, jog e, ES lygmenį egzistuoja tam tikra kompetencija. E, ir galima šį klausimą spręsti. Jūs kalbėjote apie labai didelį susiskaidimą ES sistemoje, struktūroje. Reikia taip pat e, galvoti apie koordinavimą, harmonizavimą, kai kur taip pat reikia geros stebėsienos, visiškai pritariu tam. Uh, Tačiau skirtingai nuo pono Buzutilo, manau, kad mes vis tik tai turėtume e, parengti minimalius reikalavimus žiniasklaidos laisvės ir pluralizmo srityje. Jūs taip pat kalbėjote apie daug e, problemos aspektų. Įdomu yra tai, kad dabar e, matome, kiek yra problemų, netiek daug turime rekomendacijų ar sprendimo būdų pasiūlyti. Ir mes vis tik tai turėtume e, renkti toliau rekomendacijas, tai yra svarbu. E, e, teisės tarnyba turės pateikti savo nuomonę, kaip sakė Renate Weber, taip pat ir komisija turės mums paaiškinti, ką jie galvoja apie savo kompetenciją. Tačiau mes privalome pateikti tam tikras rekomendacijas, minimalius reikalavimus ir paprašyti komisijos, kad ji dirbtų toliau, galbūt e, pasiūlyti direktyvą. Aišku, negalėtume kalbėti apie išsamų reglamentą, bet galbūt e, pagrindų, bazinis reglamentas e, susijęs su žiniasklaidos laisvė ir pluralizmu taip pat reikėtų tam tikrų taisyklių dėl nuosavybės skaidrumo. E, galvojant apie situaciją valstybėse narėse, mes turime ją žinoti. Manau, kad e, dabar, kas vyksta, yra gana padrasnančio pobūdžio, mes turime dirbti toliau ir turime taip pat, aišku, pasitikrinti, kokios yra mūsų kompetencijos ribos, bet turime kartais e, pareikšti labai aiškę nuomonę ir mielai su šešėliniais panešiais dirbsiu toliau m, mm, šiuo klausimu. Dėkuoju. Pane Gionis, dabar pane Intvelt. Labai trumpai, reaguodama į tai, ką pasakė Simonas Buzutil. Kas kart, kai kokia nors frakcija nenori, tada iškyla ES kompetencijos argumentas. Eurozonoje dabar uh, E, daug kas daroma, o sutarties pagrindas e, tiems dalykams yra labai, labai silpnas. Tačiau egzistuoja politinis sutarimas dėl to, kad kažko reikia. Vakar jūsų frakcija paremė pranešimą, kurį e, laimiai atmetė moterų reikalų komitetas dėl e, ribojimo žiniasklaidos e, teisių, skelbiant moterų, publikuojant moterų nuotraukas. E, Ir e, mes turime prisiminti, kad Europa yra vertybių bendryje ir turime būti objektyvus. Jeigu jūs manote, kad nėra teisinio pagrindo, tai mes jį sukursime kitoje sutartyje. Galvokime apie turinį, o ne apie tai, kad reikia naudotis galiomis, kompetencijomis ir pasikliauti e, kvazi teisinius argumentus. Mes norime, kad e, užtikrintume žiniasklaidos, užtikrinti žiniasklaidos e, laisvę, tai tą tai ir darykime. Dėkui, ponia Serhentinė. Dėkui, pirmininkė. Reaguoju tai, ką pasakė ponia Netvelt ir ponia Gons. Ir norėčiau pasakyti panašų dalyką. Čia savaitę e, biudžeto kontrolės komitete buvo pristatytas pranešimas e, apie tyriama žiniasklaida kaip priemonė kovoti su sukčiavimu ES finansavimo srityje. Tai yra labai įdomus dokumentas. E, Pasmatėme, kaip įvairiose valstybėse narėse žurnalistai išaiškino e, sukčiavimo atvejus, e, ES finansinės paramos srityje. Taigi matėme tokią informaciją ir pamatėme, kad ne tik žiniasklaidos laisvė labai aktuali, taip pat reikia, kad ES e, institucijos pakeistų savo požiūrį e, į galimybę, pavyzdžiui, naudotis dokumentais Dažnai e, matome, kad ES institucijos Bruselėje nenori skaidrumo ir laikomasi slaptumo principo, nebent aiškiai būtų pasakyta kitaip. E, buvo kalbama e, apie pranešime vidinius informatorius, apie šaltinių neatskleidimo galimybę ir apsaugą jų. Ir taip pat reikia, kad politikai e, siektų skaidrumo ir norėtų apsaugoti žurnalistus. Dabar kalbame apie ponios Weber e, pranešimą. Jis yra labai e, rimtų diskusijų apie žiniasklaidos teisės Vengrijoje rezultatas. Ir Taip pat e, buvo diskutuojama anksčiau apie žiniasklaidos laisvę Italijoje. Mes turime turėti priemonės skatinti pluralistinę žiniasklaidą, apsaugant žurnalistus. Ir būtent taip turime dirbti. Tačiau Kiekvieną kartą grįžtame prie diskusijų, kur kai kas sako, kad mes neturime teisės to daryti. Aš manau, kad ponė Intvelt yra teisi, mes turime rasti būdą, kaip tai užtikrinti. Mane šiek tiek nuvylė e, tai, kad Renata Weber, kuri labai gerai išmano šį klausimą, tik tai labai paviršimi praeina ties klausimu, ties šiuo klausimu. Ir, ir Parlamentas jau daug kartų kreipėsi komisiją dėl uh, uh, mūsų kompetencijos. Jūs kalbate apie tai konstatuojamojo dalyje, bet jūs nepabrėžėte to, kad mes norime pareikalauti, jog būtų pateiktas teisėkuros pasiūlymas. Mes, jeigu taip viską paliksime, galime toliau kalbėti, pavyzdžiui, apie tai, kas vyksta Rumunijoje. Ir ne, neturėsime galių paveikti šalių, kurios nenori pakeisti padėties. Jeigu nieko nedarysime, tai matysime daugiau pavyzdžių, kaip užgniaužiame, e, užgniaužiama žiniasklaida ir demokratija pradės e, nuo to nukentės. Ponas Dejong, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Šueriui už jo pasisakymą. E, manau, kad jis labai naudingas ir jo rekomendacijos labai naudingos. Renatai Vyber, noriu pasakyti, kad mes e, turime puikų pagrindą diskusijoms. Aš e, tikrai manau, kad bus daug pakeitimų ir sieksiu, kad jų būtų kuo daugiau. Mes jau kalbėjome apie tuos klausimus praeitįje. Ja. Tai nenaujas dalykas. Ir sutinku su Sofija Netvel dėl kompetencijos klausimo. Mano delegacija visuomet e, akilai seka nepažeidžiamas subsidiarumo principas, bet šiuo atveju mes neturime būti pernelyg drovus. E, galvokime apie hartijos poveikį, net jeigu ir hartija atspindi sąjungos politiką, o ne apskritai žmogaus teisės akcentuoja. E, E, reikia galvoti apie ES kompetencijas šioje srityje. Ponės Argentinį kalbėjo apie tai. Įtiriamoji žiniasklaida, pavyzdžiui, yra tiesiogiai susijusi su kova e, prieš kor, su korupcija. Taigi turėtume skatinti ją. Norėčiau, kad būtų daugiau rekomendacijų pateikta apie tyriamosios žiniasklaidos e, skatinimą, plėtojimą. Laikraščiai ir kitos žiniasklaidos priemonės, gali mums pateikti daug informacijos ir dažnai tyriamoji žiniasklaida turi labai ribotus išteklius. Taip yra visoje ES. Matome, kad e, korespondentų Bruselėje skaičius mažėja, o e, svarba to, kas vyksta čia, didėja. Taigi turėtume ir į tai pasižiūrėti, turėtume e, E, pasižiūrėti, kaip ekonominė krizė paveikė žiniasklaidą ir kaip konkurencija, e, kokį poveikį daro konkurencija kokybei žiniasklaidai e, žiniasklaidoje ir kaip galima paskatinti žiniasklaidos plėtotę ir aš manau, kad bus nemažai pateikta pakeitimų šiuo klausimu. Jau paminėjau konkurenciją, konkurencijos teisė yra susijusi su žiniasklaidos laisvė. Uh, E, man labai malonu buvo perskaiti, kad ponas Šoir rekomenduoja pusia, e, pusiausvyrą užtikrinti dėl e, tarp kokybės aukštos ir kultūrinių dalykų. Manau, kad tai tikrai yra atskira vertybė, o konkurencija kartais verčia nuleisti kartelę kokybės. Konkurencija taip pat neigiamai veikia vieš visuomeninius transliuotojus. Pranešime rekomenduojame tik tai veiksmingai naudoti e, lėšas visuomeniniams transliuotojams, bet matome, kad dabar visur Europoje mažinamas visuomeninių transliuotojų, visuomeninės žiniasklaidos finansavimas. E, ir problema yra ta, kad mes nebeužsitikrinsime ilgainiui kokybės, jeigu ta tendencija tęsis. Aš esu pirmininkui parašęs laišką apie nuo savo e, rimtą susirūpinimą dėl kon komiteto įvykių, svarstant pasiūlymą dėl e, informacijos e, susijusiems asmenims. Žurnalistai atsiduria labai sudėtingoje padėtyje, jeigu jie paskelbia konfidencialią įmonių ar rinkų informaciją. E, laikraštis, kažkoks leidinys e, iš tikrųjų pasipelno iš to, bet pagal baudžiamą teisę jis gali būti patrauktas baudžiamojo atsakomybėn. Bet manau, kad tai yra tiesioginis išpolis prie žiniasklaidą ir labai blogai, kad parlamente po to, kai buvo patvirtintas mano pranešimas dėl baudžiamosios teisės suvienodinimo, e, kad mes dabar, nežiūrint teisinės tarnybos išvadų, matome, jog atsirado baudžiamosios teisės elementų, kurie nėra aukštos kokybės. Ir teisinė tarnyba apie tai taip pat kalba. Ir manau, kad reikia į tai žiūrėti labai rimtai ir kalbėti apie tai. Manau, kad mes turėtume taip pat atitinkamą rekomendaciją pateikti pranešime. Labai ačiū. Dėkuoju, ponas Ilčiavas. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Renatą Weber, padėkoti už pranešimą. Manau, kad jis yra nepaprastai svarbus. Jis sukels labai daug minčių, bus pateikta daug pakeitimų. Ir tai e, rodo, kad koks svarbus šis pranešimas. Pranešimas taip pat yra labai savalaikis. Mes Kalbame apie žiniasklaidos laisvę tuo metu, kai nebegalime e, konkrečiai nurodyti, e, nebeturime konkrečiai nurodyti e, konkrečių atvejų konkrečiose šalyse. Mes kalbame tik tai apie bendras tendencijas šalyse ir apie demokratijos išsivystimo lygmenį. E, ponas Šoeris e, paminėjo vieną labai svarbų dalyką. Jis kalbėjo apie e, spausdinto žiniasklaidos pasiskirstimą. Kai kuriuose šalyse yra labai daug problemų. Tie, kurie turi galimybę platinti žiniasklaidos priemonės, gali pasakyti, kiek laiko gyvuos laikraštis ir kada jis dinks iš rinkos. Žiniasklaidos koncentracija taip pat verčia koncentruotis e, paskirstimo tinklams. Man nelabai mm, patinka tai, kad mes kalbame tik apie žiniasklaidą, žiniasklaidos rinką, apie reklamą, bet yra kitas dalykas, kuris nėra toks e, matomas. Kalbu apie žiniasklaidą ir politinę, politinės jėgas ir jų ryšį. E, dažnai e, e, žiniasklaida pasiduoda pagundai tapti tarsi vykdomosios valdžios dalimi. Daug yra tokių pavyzdžių mūsų šalyse. Ir tai nesusijęs su kūrybiškumu piliečių bet su laboratoriniais politiniais bandymais, e, kurie prasideda kai kuriuose redakcijose. E, žmonės, kurie masto nedemokratiškai, netgi tie, kurie laimi rinkimus, e, naudojasi, pasikliauna subsidiarumo principą. Jie reikalauja, kad jis būtų gerbiamas ir elgesi nedemokratiškai. Aš dabar pereisiu prie skaidrumo klausimo. Nepakanka kalbėti tik tai apie tam tikros verslo įmonės profilį, apie uh, tai, kas, kam priklauso viena ar kita žiniasklaido priemonė. Mes turime atskleisti visus e, savininkus, e, žinoti viską apie jų e, finansinę būklę, pač kai steigiamos naujos žiniasklaidos priemonės ar perkamos. Turime nustatyti minimalius reikalavimus šioje srityje. Aš sutinku su tuo, bet kai mes kalbame apie juos, tai nereiškia, kad mes turime uh, E, būti labai švelnus. Mes turime pateikti imperatyvius reikalavimus ir turime e, sukurti tokį kontekstą, kuriame bus pripažįstama, kad ne visos žiniasklaidos priemonės gali gyvuoti sėkmingai. Jeigu žiūrėsime ekonomiką, į finansinį sektorių, mes turime taip pat būti labiau kategoriški. Turime taip pat e, pasižiūrėti kitur, kaip veikia Frontexas, Europolas. Mes e, net e, atrodo e, bijome diskutuoti dėl kai kurių šių dalykų. Turime raginti ir komisiją nebūti tokia kuklė. Kaip Renatė sakė, kodėl mes tokie nedrasus esame tie, kurie uh, pažeidžia įvairias, e, įvairius teisės aktus, sulaukia mūsų dėmesio, taigi neturime leisti e, nevaržomai elgtis tiems, kurie turi įtako žiniasklaidai. To conclude, Mrs. Weber, to conclude, yes. because I mean, you, you, yeah, yeah, you got yeah, the sure. final floor, you and got the final briefly. floor, and then we will be here. Ačiū ponė Weber, galutinis pasakymas. Paskui keletas minučių ponui Koelio. Uh, bet noriu priminti, kad 11 val. balsuosime. Labai ačiū visiems e, kolegų komentarams. Man e, tikrai e, dabar nekyla noras komentuoti kiekvieną išgirstą komentarą, nes laiko neliko. Lapkričio 6 dieną yra numatytas klausimas. Ir kiek aš žinau, pakeitimų pateikimo terminas yra lapkričio 8. Iki to laiko mes dar e, galime tarpusavį padiskutuoti ir po to, kai surinksime pakeitimus, galėsime dar keltą kartą šešėlinių pranešėjų e, susitikimus organizuoti. Porą dalykų, kuriuos norėčiau išskirti. Kai Sofija sako, kad jeigu nebus teisės akto, jį reikia, jeigu nėra teisės akto, jį reikėtų sukurti, tai galiu pasakyti, kad e, gana mm, miglotai tas dalykas atrodo, nes bus tokių, kurie sakys, kad reikia nemažai laiko ir panašiai. Aš tikrai manau, kad dabar mes turime Hartijos 11 straipsnį. Kartu su sutarties antrojų straipsniu jo turėtų pakakti. Be to, e, pagal tai suteiktume labai daug įgaliojimų komisijai įveikti tada, kada reikia. Noriu pasakyti, kad komisija E, neketino dalyvauti šioje diskusijoje. Mes laukiame dar pranešimų pasvarsimo. Suprantu, kad komisija dabar nenori kalbėti, todėl noriu tik padėkoti poniai Weber, Weber už e, pranešimą ir siūlau perti prie kito punkto. Pirmiausia, atkreipsiu dėmesį, kad lyve klausimas yra numatytas pagal šį pranešimą lapkričio 6 dienai. Ir e, pakeitimų pateikimo terminas, kaip jau buvo pasakyta, yra lapkričio 8 diena, 12 valanda. Periname prie pono Koelio pranešimo e, dėl Schengeno informacijos sistemos SIS. Prašom žodis jums, pone Koelio. You know, this... Kaip žinote, buvo numatytas planas e, balsuoti dėl SIS. E, Šengeno informacijos sistemos šiandien 11 valandą. Kas dabar atsitiko? Ir jūs puikiai žinote. E, Europos parlamentas e, tris dalykus išskyrė. Pirmiausia, sveikiname komisijos pranešimą, nes jis dabar yra žymiai geresnis. E, kaip mes sakome, atsiranda daugiau teisinio garantuotumų. Antras dalykas, mes pradedame trumpą pirmąją procedūrą, pagal kurią valstybės narės galės įvertinti biudžeto eilutė, kuri yra pateikta šiems metams. Pagal ją bus galima paremti nacionalinių sistemų priemonės. Ir trečias dalykas, pateikime pakeitimų, kurie leis sustiprinti duomenų apsaugą migracijos e, sistemoje. Kas dabar atsitiko? Taryba nusprendė padalinti Europos komisijos pirminį pasiūlymą į keletą dalių. Procedūrinė tvarka. Mes, procedūriniu požiūriu, mes dabar nebesvarstame Europos komisijos pirminio pasiūlymo, bet turime svarstyti du naujuosius tarybos pateiktus pasiūlymus. Todėl mums neleidžiama šiandien balsuoti, taip kaip numatyta, ir be to mes turime pakeisti pakeitimus iš pirminio pasiūlymo į du naujuosius tekstus. Tie tekstai buvo išplatinti prieš porą minučių. Todėl, ponė pirmininkė, tam, kad leistume išlaikyti Libė komiteto kompromisą ir padėtume valstybėms narėms pasipelnyti iš biudžeto eilutės šiais metais, aš pasiūlysiu laikytis supaprastintos tvarkos kaip numatyta mūsų darbo tvarkos taisyklių 46 punkte. Taip mes pagreitinsime visą procesą, nieko naujo nesukursime, tik pakeisime pakeitimus, kuriuos jau dabar esame parengę pagal pirminį tekstą. Turiu galvoje pakeitimus pirmiesiams dviems tekstams. Ir tada Libe komitetas galės pareikšti sutikimą ar nesutikimą šiems tekstams. Balsuoti Strasbūrą galėsime lapkričio mėnesį. Todėl aš jums, šešėliniams pranešėjams ir visiems kolegoms siūlau elgtis taip. Ačiū. Thank you, Mr. Coelho. Still some minute for... Ačiū. Dar keletą minučių komisijai ir Kipro atstovams. Gal jie galėtų pateikti naujausią informaciją apie SIS-2 pakeitimus. Pirmininkaujantį šalis Kipras, prašom. Much, Labai ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas visiems pirmininkaujantį tarybai valstybę. Noriu padėkoti parlamentui už atliktą darbą, kuris parengė daug pasiūlymų. Taip pat dėkojame už lankstumą, kuris buvo pademonstruotas. Dėkojame ir už bendradarbiavimą e, gyvenant šią pagreitintą procedūrą. Taryba be jonės skirs labai daug dėmesio visiems jūsų pasiūlytiems pakeitimams ir atsižvelgsime į juos. Galiausiai noriu pasakyti, kad nereikėtų uh, nepamiršti, kad SIS 2 projektas yra labai svarbus ir jis turi atitikti pasa, bendrą e, tvarkaraštį. Pagal tą sistemą mes e, galėsime pradėti dirbti nuo 2013 metų pirmos pusės. Ačiū pirmininkaučiai šaliai, toliau komisija nenori pasisakyti, jeigu ne, tada jau girdėjome naujas informaciją apie pranešimą. dėl SIS 2 naujos redakcijos. Ir girdėjome, ką pasiūlė pranešėjas. Siūloma perėti prie supaprastintos procedūros, kaip numatyta mūsų darbo tvarkos taisyklių 46 punkte. Ir svarstysime tarybos pateiktus du tekstus dėl SIS-2 Šengeno informacijos sistemos antrosios kartos. Dviems pasiūlymams dabar e, e, turi būti nuspręstas likimas. Jeigu niekas neprieštarauja pono Koelio pasiūlymui, tai sakysime, kad pritarėme. Ar visiems aišku? Tada sutinkame taikyti supaprastintą procedūrą pagal 46 taisyklę. Dėkojame ponui Koelio už jo pranešimą. Toliau keletas minučių lieka prieš balsavimą. Siūlau visiems šioje salėje prisiminti, kad turite elektroninės korteles. 11 valandą pradėsime balsuoti po poros trijų minučių. So, there we go. We have a couple of votes as. Pagi, pradėkime. Turime mažiau klausimų balsavimui, nes kai kurie buvo atidėti. Taigi pradėkime. Pirmasis balsavimas. Balsuosime dėl nuomonės projekto dėl Europos Sąjungos savitarpio gynybos ir solidarumo nuostatos, politinė ir veiklos dimensija. Pranešėjas e, Simon Busutil. Taigi pradėkime nuo pirmojo pakeitimo. Kas už? Prieš? Priimta. Antras pakeitimas, kas už? Kas prieš? Priimta. Trečias pakeitimas, kas už? Prieš. Atmesta. Ketvirtas už. Prieš. Susilaikė priimta. Penktas pakeitimas. Ne, penktas atkrito. Dėl penkto balsuojama papildomai kas už. Prieš susilaikė priimta. Šeštasis pakeitimas už. Prieš susilaikė atmesta. Septintas už. Prieš susilaikė priimta. Aštuntas už. Prieš susilaikė priimta. Devintas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Dešimtas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Šešioliktas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Septynioliktas už prieš, susilaikę, pasitikrinkime, nes matau, kad panašus skaičius už ir prieš. Taigi pasitikrinkime. 17 pakeitimas. Dabar balsuojame. Baigiame balsuoti. 21 už 17 prieš, taigi priimta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė, manau, kad atmesta. 19 už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuosime dėl viso pakeisto teksto Balsuokime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Koks rezultatas? Baigiame jau balsuoti. Reikia pakartoti balsavimą. Nesuveikia sistema. Taigi balsuokime dar kartą elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. 33 už 3 prieš, 4 susilaikė. Taigi sveikiname, pono Busutil. Dabar balsuosime dėl antro klausimo. Dabar periname prie kolegos Saba Sogor nuomonės projekto dėl tarybos reglamento pasiūlymo, kuriuo nustatoma programa Europą piliečiams 2014-2020 metų laikotarpiui. Pradedame antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 39 už. Prieš susilaikė priimta. 40 už prieš susilaikė atmesta 41 už, prieš susilaikė priimta. Trečias pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 42 pakeitimas už, prieš susilaikė atme, priimta. Penktas už Atsiprašau, ketvirtas. Peršokau vieną. Ketvirtas pakeitimas. Taigi grįžtame prie ketvirto pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Penktas. Už. Prieš. Susilaikė priimta. Šeštas. Už. Prieš susilaikė priimta. Septintas, ne, atsiprašau, 43. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas už prieš, susilaikė, priimta. Ar reikėtų pasitikrinti dėl dešimto pakeitimo? Balsuojame elektroniniu būdu, pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. 18 už 23 prieš atmesta. 44 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. 45. Kas už? 11 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Primta. 46 už prieš, susilaikė priimta. 12 už, prieš, susilaikė priimta. 13 už, prieš, susilaikė priimta. 47 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 14 už, prieš, susilaikė, priimta. 15 už, prieš, susilaikė, priimta. 48 už, prieš, susilaikė, atmesta. 49 už, prieš, susilaikė, priimta. 16 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 17 už prieš susilaikė priimta. 18 už prieš susilaikė priimta. 51 už prieš susilaikė priimta. 19 už prieš susilaikė priimta. 20 už prieš susilaikė priimta. 52. Dvi dalis. Pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už. Antroji dalis 52 pakeitimo už prieš susilaikė atmesta. 53 už prieš atmesta Atmesta. 54 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 55 už. Prieš. Susilaikė priimta. 56. 57 už. 56 vis dėlto. Už. Prieš susilaikė priimta. 57 už prieš susilaikė priimta 58 už, prieš susilaikė priimta 59 už, prieš susilaikė priimta 21 pri, už, prieš susilaikė priimta 60 už. Prieš Atmesta. 22 už. Prieš susilaikė priimta. 23 už. Prieš susilaikė priimta. 61 už. Prieš susilaikė priimta. 24 už. Prieš susilaikė priimta. 25 už prieš susilaikė priimta. Toliau konstatuojamosios dalys 26 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 27 už prieš susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 28 už prieš susilaikė priimta. 30 pakeitimas už. Prieš, o susilaikė priimta. 31 už. Prieš, susilaikė priimta. 32 už. Prieš, susilaikė priimta. 33 už. Prieš, susilaikė priimta. 34 už. Prieš, susilaikė atmesta. 35 už. Prieš, susilaikė atmesta. 36 už, prieš, 36 už, prieš, susilaikė atmesta. 38 už, prieš, susilaikė priimta. 37 už, prieš, susilaikė atmesta. Taigi, Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. 40 už 2 prieš, vieną susilaikė. Sveikiname poną Sogor. Tai tiek balsavimo šiai dienai. Dabar periname prie punkto skirto Frontexui. Palaukime porą minučių, kol išeis iš salės, pageidaujantis išeiti. Ir netrukus prie mūsų prisijungs Frontexo direktorius Ilka Laitinėmis. Please, colleagues, ladies and gentlemen. Kolegos, ponės ir ponai. Padarėme trumpą pertraukėlę, kad kolegos galėtų išeiti iš salės, o dabar prašau visų laikytis tylos tų, kurie likote e, salėje. Nebekalbėkite tarpusavyje nes dabar išklausysime mūsų e, svečią Ilkos e, Latineno, kuris yra Frontex agentūros direktorius. Išklausysime jo, paskui e, galėsime padiskutuoti. nepamirškime, kad e, mes e, e, patvirtinam pakeitimą dėl 14 metų biudžeto numatyta rezerve 14 milijonų, o paskui ponas Laitinen pristatys praktinius numatomus žingsnius. Prašau, numatyta 10 beveik milijonų rezerve. Ir ponas Latinės pristatys dabar e, naujus įgaliojimus, numatomus veiksmus pagal kompetenciją agentūros. Mes manome, kad labai svarbu bus išklausyti pono Latinino. Jo informacijos mūsų komitetu. Taigi, ponė Laitinenai, žodis jums. Labai ačiū, pirmininkė. Labas rytas, gerbiami parlamento nariai, šio komiteto nariai, ponios ir ponai, man labai malonu vėl lankytis jūsų komitete ir pristatyti jums informaciją apie praktinius mūsų agentūros žingsnius, kad apsaugotų gyvybės žmonių esančių jūroje. Pirmininkas e, pakalbėjo apie kontekstą jau trumpai. O dabar aš e, pristatysiu pats temą. Nuo šių metų rūpjūčio matėme, kad labai smarkiai rimtai pablogėjo situacija prie ES išorės sienų. Anksčiau e, daugelis atvejų buvo užfiksuojama prie sausumos sienų, o dabar problemos gilėja vėl prie E, jūros sienų. Yra daug tam priežasčių, tačiau galiu pasakyti, kad jūrų sienos išlieka labai aktualią problemą. Ir mes turime kalbėti apie praktinius mūsų agentūros e, veiksmus. Antras pastebėjimas - individualus požiūris. Gana dažnai E, kalbu apie e, pasienio pareigūnų darbą, gelbstint žmonės. E, žinome, kad darbas yra labai sunkus, nevyksta viskas tobulomis sąlygomis ir žmonės dirba viską, ką gali, kad išgelbėtų gyvybės paieškos gelbėjimo operacijose ir tuos žmonės turime ypatingai gerbti. Dar noriu uh, E, pakalbėti apie e, prievolės tiek agentūros, tiek valstybių narių šioje srityje. Egzistuoja gera pusiausvyra e, mūsų komandos, visi suvokia, kas už ką yra atsakingas. Tačiau reikia paminėti vieną iššūkį dėl bendrų operacijų jūroje e, valdymo ir koordinavimo ir vadovavimo tam tikroms gelbėjimo operacijoms. Konkrečiai, daugelį valstybių narių centrai jūrų gelbėjimo operacijoms E, nepavaldus tai pačiai tarnybai, kurios užsijima bendromis operacijomis e, koordinuojant Frontexui. Ir mes e, nuolat dirbame, kad galėtume pagerinti koordinavimą, spręsdami problemas, koordinavimą tarp dviejų tų struktūrų. Jeigu pasižiūrėsime į situaciją pasaulyje, avarijų, nelaimingų atsitikimų ir gelbėjimo bei paieškos operacijų Tai reikia pasakyti, kad pagal tarptautinę jūrų organizaciją 90 e, procentų avarijų visame pasaulyje susijęs su laivais ir mes 90 e, procentų visų gelbėjimo operacijų atlikome pasitelkdami laivus ir dalyvavom tiesiogiai ar netiesiogiai visose operacijose. Taigi 90 procentų e, avarijų buvo naudojami e, nesaugus laivai, o mes vykdėme e, savo bendras operacijas. Pateiksiu Jums statistinių duomenų iš 2011 metų. Mes užfiksavome 247 atvejus paieškos ir gelbėjimo daugiau kaip 23 tūkstančiai asmenų jų metu buvo išgelbėta. 247 atvejai, daugiau kaip 23 tūkstančiai žmonių buvo išgelbėta. Šiais metais 118 a, nelaimės atvejų pasitaikė mažiau kaip 4 tūkstančiai žmonių jų metu išgelbėta matome, kad e, pagerėjo padėtis ta prasme, kad mažiau pastaiko avarių ir mažiau žmonių patenka į nelaimę. Bet mes turime, galvodami apie šį klausimą, e, galvoti apie palyginimą atveju, kiek e, nelegalių migrantų yra užfiksuojama ir kiek iš jų visų išgelbėjama jūroje. 2011 metais procentas buvo 38, Tai reiškia, kad beveik keturi iš dešimt nereguliarių migrantų buvo pakliuvę į avarijas, nelaimingus, e, nelaimingas situacijas ir išgelbėti. E, šiais metais procentas yra 36. Kodėl aš taip išsamei kalbu? Todėl, kad e, tie skaičiai yra paaiškinimas, pagrindas tolesniam planavimui koordinavimui bendrų operacijų jūrose. Tai taps tarsi mm, standartas tolimesnėms e, gelbėjimo operacijoms jūroje. Tai nėra išimtis, tai yra išeities taškas planuojant, koordinuojant tokią bendrą veiklą. Manęs buvo paprašyta pristatyti jums e, praktinius e, žingsnius ir aš dabar papasakosiu jums apie atskiras kategorijas e, operacijų jūrose ir paaiškinsiu, ką mes darome. Pirmasis dalykas yra apibriežti teritoriją operacijos. Yra daug veiksnių, pagal kuriuos apibrėžiama operacijos teritorija, mes tai vadiname rizikos e, analizė, jos labai svarbi dalis yra tikimybė, kad gali tekti dalyvauti e, gelbėjimo ir paieškos jūroje operacijoje. Tai yra esminis veiksnys, kuris tarsi mums e, parodo, kur gali vykti operacija. Tai yra tikimybė, kad ten gali tekti gelbėti žmonės. Antras dalykas yra laikas. Planavimo metu mes žiūrime į statistinius duomenis ir kitą turimą informaciją ir mm, galvojame, koks, e, tik, kada labiausiai tikėtina, kad mums gali tekti vykdyti tokią operaciją. Pasirengimas operacijoms. E, jis yra įvairialypis. Operacinis planas yra vienas iš svarbiausių dalykų, dokumentai, kuriuos turi ne tik agentūra, taip pat ir e, vietos valstybė narė ir dalyvaujančios valstybės narės. Tai yra tam tikras grupinis darbas, kai mes e, detaliai suderiname visas detalės su visais dalyviais. Turime standartinę nuostatą, instrukcijas dėl e, paieškos ir gelbėjimo operacijų. Mes e, e, tuos standartus išplėtojame per keletą metų, remdamėsi savo veiklą. Ir tos taisyklės yra labai išsamios, labai tiksliai apibrėžiama ką reikia daryti tam tikrais atvejais paieškos ir gelbėjimo operacijose. Labai svarbi tokių nuostatų taisyklių dalis yra apibriežti skirtingų veikėjų vaidmenį ir prievolės. Kaip sakiau, dažniausiai yra skirtumas tarp koordinavimo centrų gelbėjimo ir paieškos operacijos ir kitų nacionalinių centrų. Mes e, kitoms situacijoms, mes darome viską, kad, kad užtikrintume, kad e, kontrolė būtų e, perkelta iš e, vienų nacionalinių centrų į tuos centrus, kurie užsijima e, veiksmų jūroje koordinavimu. Vienas praktinis e, žingsnis yra numatyti išsames nuostatas veiksmų plane, kaip tą daryti. E, praktika. Tai yra taip pat e, įprastinis mūsų operacijų jūros elementas. Vienas elementas yra susijęs su koordinavimu, bendradarbiavimu su tarptautiniu koordinavimo centru ir jūros e, gelbėjimo koordinavimo centru. E, mes dirbame pagal situacijas, taigi ne tik tai uh, E, mes e, užsimame kažkokiu stebėjimu, e, naudojame laivus monotoniškai, bet pasitelkėme ir skraidimo aparatus savo veikloje. Dar labai svarbi dalis, kuri atsispindi veiksmų plane, tai yra prievolė informuoti e, gelbėjimo ir paieškos operacijų koordinavimo centrą, kokie, e, kokie įranga naudojama pavyzdžiui, kokio tipo, kur yra patruliantys laivai ar kitos priemonės. E, privaloma yra pranešti apie tai, kokį, kokią įrangą techninės priemonės galima panaudoti, kai vyksta gelbėjimo ir paieškos operacija. Tai yra viena plano dalis, kita trečia dalis yra susijusi su įrangos tipu. Labai svarbu, kad kai pradedame planuoti su valstybėmis narėmis, kokius pajėgumus jos skiria, tai e, e, labai svarbu iš e, tų, galvojant apie gelbėjimo ir paaiškos operacijas, ar pavyzdžiui e, tai būtų laivai ar skraidimo aparatai, koks tai, kokia tai būtų e, įranga, pajėgumai, reikia, kad e, toje, tose pajėgumuose priemonėse būtų stebėsenos priemonės. Mes taip pat turime žinoti iškart, kokia, kokie yra pajėgumai techniniai laivo, sraigtasparnio ar lėktuvo. Labai svarbi dalis yra ir E, galimybę e, laivuose pasirūpinti išgelbėtais migrantais. Mes turime e, nuostatas, kurios reikalauja, kad būtų, pavyzdžiui, antklodžių pakankamai maisto atsargų vandens to operacijų metu. Taigi mes iš anksto tarsi numatome, kokios įrangos pajėgumų uh, reikės, kokie laivai ar skraidantis aparatai bus panaudoti. E, mano paskutinis pastebėjimas dėl praktinių dalykų yra susijęs su mokymu. Mes esame parengę mokymo modulius e, dėl paieškos ir gelbėjimo operacijų jūroje. Vyksta mokymai tiek laivų įguloms, tiek skraidimo aparatų įguloms. Mes taip pat iš anksto patikriname, kad visi, visus e, įgulų narius, kurie dalyvauja operacijose ir e, įsitikiname, kad visi e, iš jų būtų praėję tarptautinės jūro organizacijos mokymus, gelbėjimo ir paieškos jūros srityje. Viskas pagrįsta tarptautinės jūro organizacijos standartais, tie mokymai. Uh, Tai yra praktiniai žingsniai, e, per kuriuos mes pasiruošėme operacijai. Taip pat e, pasi, parengėme įrangą, pajėgumus toms operacijoms. Toliau gal antrinės priemonės, kurios gali ir turi būti laikomas praktiniais žingsniais. Pirmiausia, bendradarbiavimas tarp žinybų. Jūrų srityje svarbiausi veikiai yra Frontex, e, jūrų saugos agentūra, ES e, žuvininkysės kontrolės agentūra, taip pat Europos e, paramos prieglopščio prašytojams tarnyba ir palidovinės stebėsenos centras. Mes esame užmesgė bendradarbiavimo ryšių su šiomis žinybomis e, jūrų srityje. Kai kurios, pavyzdžiui, jūrų saugos agentūra ir žininkystės kontrolės agentūra. E, su, su šiomis agentūromis mes e, atlikome bendras operacijas jūroje, kurių tikslai buvo įvairialypė ir jos vyko Ispanijoje. Mes uh, labai pasisakome už tai, kad būtų plėtojama pakrantės e, apsaugos funkcija. Tai yra vienas iš ir vien, būtent kalbu apie tai, kad e, tos tarnybos turėtų konkrečiai užsiimti gelbėjimo ir paieškomis jūroje. E, Turėčiau dar pasakyti keletą žodžių apie pagrindinės e, teisės šiame kontekste. Mes turime savo strategiją šioje srityje. Atsižvelgdami į diskusijas ją parengėme, kurios vyko anksčiau šiame komitete. Man labai malonu pranešti Jums, kad pagrindinių teisių pareigūnas, pagrindinių teisų agentūros, kad mūsų agentūra yra paskirta, paskirta, tiksliau tai yra moteris ir ji e, galės pradėti dirbti nuo šių metų gruodžio 15 dienos. E, norėčiau dar paminėti konsultacinį komitetą. Mes e, jau surengėme steigiamą į susirinkimą, tai vyko 5 rugsėjo tiksliau parengiamai susitikimą, o e, spalio 16 vyks teigiamasis e, susitikimas ir aš labai džiaugiuosi, kad e, šio komiteto atstovas dalyvaus šiame susitikime. Mes pakvietėme jūsų atstovus. Būtent Frontexo pagrindinių teisų konsultacinio komiteto posėdžio steigiamas susirinkimas tuo metu vyks. Mes taip pat bendradarbiavome su pagrindinių teisų agentūra Vakar e, visą pusdienį iš ryto kalbėjome Varšuvoje su mano kolega e, apie e, tai, kaip yra gelbėjami žmonės jūroje ir pasakysiu, kad bendradarbiavimas yra labai sklandus, jis tikrai davė nemažai gerų rezultatų. Paskutinis pastebėjimas pirmininkė yra susijęs su Eurosiur Noriu ne tik tai gražiai kalbėti apie Eurosur, bet pasakysiu, kad valstybių narių ir ES apskritai pajėgumai yra sustiprinti per šią struktūrą, gelbstint, gelbėjant gyvybės. Uh, jie uh, žengia giliau analit, analizės prasme, stebėsenos prasme ir mes E, matome daug pavyzdžių, kaip galima sustiprinti mūsų paėgumus gelbėjant žmonės jūroje. Yra kitų papildomų elementų, kuriuos mes e, Frontexas išplėtojame ir kurie bus integruoti į Eurosiūr vėliau. Pirmasis iš jų yra e, Frontexo padėties nustatymo sistema. Tai reiškia, kad mes esame parengę sistemą kuri mums leidžia nustatyti, kur yra e, bet kokia techninė priemonė dalyvaujanti operacijoje. E, tai leidžia koordinavimo centrų gelbėjimo operacijų jūroje sekti, kaip e, vyksta ta operacija ir paskirti papildomus pajėgumus. E, kitas dalykas, kuris bus integruotas į Eurosiur, yra e, suderinamumas vaizdų. Mes galėsime panaudoti e, vaizdus esančius internete ir juos integruoti ir pasikliauti jais vykdant gelbėjimo ir paieškos operacijas. Tai taip pat sustiprins pajėgumus E, dalyvių operacijų. Baigdamas dar pasakysiu, kad daug praktinių žingsnių yra padaryta, mes e, daug ką padarėme, dar daug ką darysime. Pasirengimas paieškos ir gelbėjimo operacijoms jūroje yra neišimtis, tai yra išeities taškas. Mes suvokiame savo prievolės, pripažįstame, kad yra nemažai dar problemų, kurias reikia išspręsti. sakiau, skirtingais atvejais yra skirtingos valdymo e, struktūros ir mes e, turime sklandžiai e, perkelti prievalios nuo vienų prie kitų, ypač vykdant gelbėjimo ir paieškos operacijas jūroje. Taip pat galima daug ką dar padaryti derinant apibrėžimus, vienodinant apibrėžimus e, dėl termino distres e, nelaimė. E, daugelį šalių yra įvairūs apibrėžimai, kurie apibūdina nelaimę situaciją, bet tai tie skirtumai kelia problemų. Aš nekalbėsiu dabar apie trečiųjų šalių paėgumus, paieškos ir gelbimo operacijų jūroje metu, bet pasakysiu tik tiek, kad dar daug ką e, galima šioje srityje padaryti. E, paskutiniai mano žodžiai bus skirti ateičiai 2013 metai. Jeigu prisiminsime, ką aš sakiau pradžioje, dabar traukos centras yra jūroje ir e, jis vis stiprėja. Kaip jūs puikiai žinote, biudžeto uh, padėtis yra visiškai neaiški. Kol kas ir agentūra mano, kad e, tam, kad gerai būtų pasiruošta operacijams jūroje, e, reikia daugiausiai lėšų, tai brangiausios operacijos, galvojant apie įrangą, apie laivus. Ir mums gana sudėtinga uh, dabar e, planuoti savo veiklą, veiksmus, nežinant, koks mums bus skirtas finansavimas. Tai tiek pradžiai. Esu labai dėkingas, kad suteikėte galimybę e, pristatyti Jums mūsų praktinius veiksmus, gelbėjant gyvybės jūroje. Ir mielai atsakysiu jų, į Jūsų klausimus. Ačiū. Dėkuoju. Pradedame diskusiją. Pirmiausia, ponas Papa Nikolau. No? Well... Ar ne koordinatoriai pirmi turėtų pasisakyti? Koordinatoriai irgi gali, jeigu prašo žodžio ir aš jiems paprastai skiriu prioritetą, jeigu jie parodo susidomėjimą. Bet jeigu ne, tai yra taip, kaip yra. Jūs pirmas. I mean, it's not a matter of pride, it's just a matter of. Ar e, e, jūs e, nenorit pradėti? Čia ponė, ponas Busutil norėtų pasisakyti prieš tai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju kolegui už tai, kad jis čia atėjo. Visuomet pabrėžiu, kaip svarbu mums kalbėti apie esminius praktinius reikalus, kad uh, E, stebėtume, kas vyksta jūsų agentūroje. Kaip žinote, jūsų komitetas jūsų veiklai skiria labai daug reikšmės. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad esu labai patenkintas tuo, kad pagrindinių teisų pareigūnas buvo paskirtas. E, kaip žinote, mes e, to siekiame labai aktyviai. Į naujausią teisės akto variantą tai rašėme. Ir įdomu išgirsti, kad dabar jau tas asmo paskirtas ir nuo gruodžio vidurio jis pradės dirbti. Taigi tiek mes galime pasakyti. Dėl saugumo jūroje. Reikia įrenginių pirmiausia, įrangos, kad šis jautrus reikalas būtų adekvačiai sutvarkytas ne tik apie gerą valią čia kalbam, čia reikia užtikrinti, kad būtų techniniai e, gebėjimai ir mokymai, kvalifikacija. Jūs paminėjote kvalifikacijos kelimą. Tai yra labai svarbu. Kai mes lankėmės jūsų biure Varšuvoje, jūs man parodėte savo mokymo Bibliją, programą. O kokio, kokių įrenginių, kokio turto jūs turite dabar suteiktas įgaliojimas išsinuomoti arba nusipirkti technikos. Ar e, radote pakankamai įrenginių e, šiam tikslui? Kitas dalykas e, - Frontexo gairės. Tai irgi labai glaudžiai susiję su saugumo jūroje klausimu. Pone Laitinin, Jūs žinote, kad Europos Teisingumo teismas priėmė sprendimą, kad šios gairės yra skelbiamos niekinėmis, nors jos ir galios iki pakeitimo. Kol kas laukiame komisijos reakcijos į šį e, klausimą. Norėčiau paklausti ir praktiškai per pasarosius dviejus metus tomis gairėmis naudojotės, ar jų buvo laikomasi, ar po teismo sprendimo Frontex agentūra kreipėsi į komisiją prašydama paaiškinti, kaip tos gairės galėtų būti pakeistos ar patikė pasiūlymų, kaip jas pakeisti. Aš galėsite e, savo mintimis ir su mumis pasidalinti. Dabar ponas, pone Gijum. Paskui grįšim prie pono papa Nikolao. Naudingiau būtų skirtingom frakcijom suteikti žodį, o paskui ponui Nikolau suteiksiu žodį. Supratau, aš nesu koordinatorė, bet gal laikinai, labai laikinai galiu jos vaidmenį ir atlikti. Ačiū, kad atvykote. Du trupi klausimai. Paminėjote savo kalboje tikimybę. Akivaizdu, žiūrint iš Briuselio ar iš kito biuro e, perspektyvos, tas e, tikimybės klausimas yra gana miglotas. E, manau, kad jums e, tas tikimybės klausimas atrodo kur kas siauresnis, kaip jūs tuo požiūriu dirbate. Pastaraisiais metais jūs e, skelbėte, kaip galima suderinti tikimybės principą ir Frontex operacijas. Kitas dalykas, aš daug ką, ką tik Simonas kalbėjo apie pagrindinių teisų pareigūną, e, gruodžio mėnesį, kaip žinia, pradės dirbti. Ir čia, kai kalbame bendrai apie Frontex reglamento reformą, norėčiau sužinoti, ar jūs e, galvojote apie šios pareigybės panaudojimą gelbėjimo jūroje atvejais, konkrečiais tokiais atvejais. Ar ta pareigūnė galės dalyvauti operacijose? Kaip praktiškai visą tai atrodys? Ačiū, ponė Gijom. Dabar ponas, ponė Keller. Labai ačiū. Turiu keletą klausimų, praktinių ir bendro pobūdžio. Pradėsiu nuo praktinių. Jūs paminėjote e, rizikos analizę. Ir manau, kad reikia suvokti, jog labai daug gelbėjimo misijų turi būti organizuojama ir žinia, turime galvoti, kada jos vyks. Ne, tai nestebina, nes yra labai daug migrantų ir e, labai daug gelbėjimo operacijų reikia organizuoti. Todėl logiška, kad nelaimės daugiausiai atsitinka ten ir jūs vykstate į tas zonas. Vienas skirtumas. Buvo paminėta, kad pavojingiausias e, sezonas migrantams yra žiema, audringas sezonas, o tuo tarpu daugiausia migrantų atvyksta vasarą. Ar jūs ketinate sustiprinti operacijas uh, žiemą? Turiu galvoje operacijas uh, apimančias ir gelbėjimo darbus. Kitas dalykas, norėčiau sužinoti, kaip tiksliai jūs organizuojate gelbėjimo organizacijas, kaip viskas atrodo, kaip jūs priartėjate prie skęstančią laivą, pavyzdžiui. Taip pat jūs paminėjote, kad esate išgelbėję labai daug žmonių. Kas su jais atsitinka po to? Kur jūs juos nuvežate? Jeigu jie prašo tarptautinės apsaugos, kaip su jais elgiamasi? O dabar prie bendro pobūdžio klausimų kaip ir Simonas, aš labai džiaugiuosi, kad žmogaus teisų pareigūnė pagaliau pradės dirbti. Prireikė nemažai laiko, kol tos, tai ta virto realybė, bet mes tikimės, kad e, tai bus labai tvirtas balsas, kuris bus e, svarbus jūsų agentūrai ir bus išgirstas priimant sprendimus jūsų labui. Žinoma, labai svarbu turėti praktinius dalykus, pavyzdžiui, žmonėms gelbėti, kai kažkas kesta arba kai patenka į nelaimę. Pastaraisiais metais esame matę, kad ne visada tai būna. Net kai žinome, kur kažkas yra, ne visuomet sugebame išspręsti problemą. Prisimename, pavyzdžiui, kad 63 migrantai pateko nelaimę, tiksliau pateko nelaimę daugiau negu 70, 63 nuskendo laivai, sraigtasparniai matė tą skestantį laivą, bet niekas jų negelbėjo. 63 žmonės žuvo, tik 9 išgyveno. Čia jau ne Frontexo problema. Kiek aš žinau, Frontexas su tuo nebuvo susijęs. Bet tai tik parodo, kad nepakanka tik sužinoti, kur nelaimė vyksta, kad juos išgelbėtume. Mes turime rasti valios gelbėti žmonės. E, jei, aišku, yra sudėtingų atvejų, pavyzdžiui, Italijoje turbūt prisimenate, koks vienas buvo gelbėjimo atvejis, bet bet kokiu atveju reikia imtis priemonių. Grįžtu prie Frontexo. Malonu girdėti, kad jūs tiek daug dėmesio skiriate gelbėjimo misijoms. Gal jūs galėtumėt atsakyti tokį klausimą, ar Frontex yra ta agentūra, kuri gali geriausiai gelbėti žmonės? Žinoma, Frontex yra pasienio kontrolės agentūra, sienų kontrolės agentūra. Tai nėra gelbėjimo agentūra ar prieglopščio agentūra. E, juolap nepabėgėlių agentūra. Žinoma, daugelis migrantų stengia bet kokių pasieniečių kontaktų išvengti. Ir kartais matome, kad migrantai pasirenka ilgesnį, pavojingesnį kelią, kad išvengtų sienos kontrolės. Esame matę migrantų kelių vingius, e, jie plaukia E, pavojingomis jūros zonomis, bet e, jos yra mažiau kontroliuojamas. Ir man tada iškyla esminis klausimas, ar iš tiesų Frontex yra geriausia agentūra gelbėjimo prasme, ar nebūtų protingiau pasitelkti uh, pasien, uh, pakrantės patrulius, kurie galėtų uh, gelbėti pabėgėlius. Bet aš taip pat suprantu, kad gelbėjimas yra labai svarbus. Uh, savaime ir jeigu žmonės patenka nelaimę, reikia to gelbėjimą, gelbėti juos. E, kokia yra svarbiausia jūsų darbo dalis? Galbūt komisijai būtų e, visai verta dabar pagalvoti apie tai, kaip jūsų mandatas turėtų būti pakeistas. Galbūt reikėtų labiau akcentuoti re, gelbėjimo darbus ir Frontexo pagrindinę veiklą į tai sutelkti. E, ir taip jūs galėtumėt labiau kontroliuoti žmonės patenkančius Europos teritoriją. Ačiū to, ponė Rysbek. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponui Leitinėn už tai, kad jis e, pasakė tokią Mm, pristatomąją kalbą. Aš labai džiaugiuosi, kad mes daugiau pasiekėme pusiausvyros tarp valstybių narių ir agentūros, žinome, kas ką daro ir tokiu būdu galėsime geriau pasiekti agentūrai iškeltų tikslų. Aš e, šiek tiek e, šyptelėjau, kai išgirdau diskusiją apie mūsų europietišką mikrokosmosą. E, aš labai džiaugiuosi, kad e, naujai paskirta e, pagrindinių teisų pareigūnė yra moteris. Ir apie tai, aš manau, mes kalbėsime kitose diskusijose. O mano klausimas yra susijęs su tuo, apie ką jūs jau kalbėjote, būtent dėl uh, tikimybės apibrėžimo planavimo. Labai konkretus klausimas. Matėme nuo arabų pavasario laikų, kaip e, šimtai tūkstančių žmonių uh, bėgo iš Libijos kaip e, dešimtis tūkstančių migrantų atvyko prie Europos krantų, tikėdamėsi patekti į Europos Sąjungą. Šiandien mes e, matome, kaip Sirijos žmonės yra žudomi ir smurtaujama jų atžvilgių. Ir mes negalime užkirsti kelio tam karui ir mes nežinome, kurie kryptimi ta valstybė pakryps. Todėl 230 e, tūkstančių Sirijos gyventojų pabėgo iš Sirijos ir rado prieglopsi Turkijoje, Jordanijoje, Libane ir panašiai. Taigi akivaizdžiai yra uh, ir tokių, kurie bando bėgti per jūrą. E, aišku, tai reikalauja tam tikro pasirengimo, bet e, įsivaizduoju, kad ir jūs aiškinatės, kaip elgtis su tais pabėgėliais, kurie rizikuodami savo gyvybę pasirenka plaukti per jūrą. Aš taip pat norėčiau pateikti klausimą komisijai. Norėčiau sužinoti, kokios pozicijos uh, ES laikosi tų žmonių, e, kurie siekia prieglopščio čia atžvilgiu. Esu reaguodama į vieną mano kolegų klausimą, kolegių klausimą, kur jūs, galiu papildyti, kur jūs ketinate padėti tuos žmonės, e, patalpinti tuos žmonės, kuriuos jūs išgelbėjate. Ir uh, Apibendrindama, užbaigdama, galėčiau e, tik pakartoti, kad jūsų misija yra gelbėti žmonės ir užtikrinti pagrindinės teisės taip pat. Ačiū. Toliau panas Džienta Filydės. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti panui Laitinenui ir už jo pasisakymą nekantriai lauksiu jo atsakymų į pono Busutil klausimą apie gairės ir reikiamus pokyčius ir ar komisija ketina imtis atitinkamų veiksmų. Aš turiu klausimą susijusį su jūsų veikla, su gelbėjimo operacijomis. Ar jūs perimate laivus jūroje? Aš e, kalbėjau su ginkluotų pajėgų atstovais, dalyvaujančiais Frontexo operacijose. Ir man buvo pasakyta, kad neleidžiama laivų stabdyti ir perimti jūroje, nes jų įgaliojimai apsiriboja paieška ir gelbėjimu. Aš taip pat norėčiau žinoti, kas atsitinka su tai žmonėm, kurie yra išgelbėjimai. Sakėte, kad Čia kalbame apie tūkstančius žmonių per pastaruosius mėnesius. Ar jūs juos pasimate į laivą, kažkaip tikrinate, ar siunčiate atgal į jų kilmės šalis? Kaip viskas vyksta? Taip pat jau čia buvo klausta apie agentūros kompeten kompetenciją. Ar buvo kompetencijos konflikto atveju, kada uh, kilus e, tokiems klausimams buvo užvilkintos ar uždėlstos jūsų operacijos ir dėl to kilo kažkokių pasiekmių. Ačiū toliau, ponės Argentinį. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paprašyti, kad paaiškintumėte tai, ką sakėte apie Frontexo biudžetą 2013 ir sakėte, kad jis nėra aiškus. Aš manau, kad jis yra aiškus. Mm, panašu, kad nėra numatoma jokių apkarpimų. Tai e, norėčiau paklausti, kodėl jūs jaučiatės nesaugiai, ar mm, biudžeto klausimo, ar kad jums ne visai aiškus biudžetas. Dar vienas klausimas, išklausiau jūsų ir suprantu, kad Frontexo įgaliojimai yra kitokie, nei aš įsivaizdavau mm, būtent žmonių gelbėjimas. Aš taip įsivaizdavau, kad Frontexe saugo sienas. Kalbėjote apie sunkumus gelbėjant žmonės. Aš norėčiau, kad pasakytumėte, kokių trūkumų buvo trūkumų susijusių su paieška ir gelbėjimu. Apie 1500 žmonių žuvo jūrose per pastarosius metus ir mes žinome Europos tarybos veiksmus tuo atveju, kai Vidužėmio jūroje plaukioja laivas su Libijos gyventojais ir niekas nesėmė gelbėjimo veiksmų, nors visi juos matė ir panašiai. Tai mes turėtume tikrai gėdytis tokių situacijų. Ir Jūs sakote, kad e, jūsų tikslas gelbėti žmonės, vis dėlto žmonės skęsta netgi tada, kai jie yra surasti. Ačiū. Toliau ponas Vava Nikolau. Ačiū. Nežinau, ar klausiu paskutinis. Bet e, gerai, kad aš klausiu po to, kai jau pakalbėjo frakcijų atstovai. Uh, Taigi galiu užduoti labai konkrečius klausimus. Ačiū, ponas Laitinėnai, už jūsų pasisakymą. Mums labai svarbu gauti naujausią informaciją iš jūsų ir žinoti, kokia yra mm, padėtis ir su kokiamis problemomis susiduria Frontexas. Mes taip pat matome, kad pasikeitė traukos centras. E, žinome, kad dabar yra iš Šiaurės Graikijos Žinome, kad tai susiję ir su Graikijos vyriausybės veiksmais. Ir dabar mm, daug akcentuojama jūrų. Veiksmai jūroje mes sėkmingai bendradarbiaujame su Frontexu, ypač mokymų srityje. Jūs tikrai nemažai nuveikėte apmokydami mūsų pakrantės apsaugos pareigūnus. O dabar mano klausimai. Pirmiausia, mm, su Turkijos mm, institucijomis pasirašytas sustarimo mm, savitarpio supratimo memorandumas. Tai leistų, ko gero, Frontexui veikti ir uh, Um, prie Turkijos tam, kad būtų galima Frontexui imtis prevencinių veiksmų susijusių su migrantų srautu. Vis dėlto, nors pasirašytas tas memorandumas ir stengiamės glaudžiau bendradarbiauti glaudžiau su Turkijos valdžios institucijomis, buvo rimtų incidentų. Pavyzdžiui, prieš porą savaičių, 26 rugsėjo, įvyko vienas toks probleminių atvejų. Norėčiau, kad jį pakomentuotumėte, jeigu galima. Turkijos pakrantės apsaugos laivas buvo Graikijos jūrų teritorijoje. Taip pat e, tai buvo laivas iš Slovenijos, kuris atstovavo Frontexui. į tą teritoriją atplaukė ir Graikijos laivas. Turkijos laivas palaikė ryšį su kitais dviem laivais ir pasakė, kad tie du laivai turi pasišalinti iš teritorijos, tačiau gavo atsakymą, kad e, visi laivai e, Graikijos teritorijoje ir įvyko toks ginčas ir konfliktas tarp šių e, laivų. Tai kaipgi veikia tas savitarpio supratimo memorandumas? Ar jis veikia iš esmės jūsų nuomonė ir ar tai yra pakankama priemonė? Nes praktiškai, man atrodo, tai neveikia. Ir antras klausimas. Jūs kalbėjote apie biudžetą. Kiek man yra žinoma, komisija yra pasiūliusi skirti 4,5 milijono eurų Frontexui ypatingoms situacijoms viduržėmio jūroje. Ar tai yra tiesa ir ar šių lėšų pakanka? Ir trečiasis klausimas. Žinome, kokia padėtis Sirijoje. Visiems mums jį kelia nerima ir mes turime uh, e, pasirenkti. Jis taip įsivaizduoja, kad Frontexas tai jau daro, bendradarbiaudamas su valstybių narių prie išorės sienų vyriausybėmis. Ar galite um, apie tai daugiau pakalbėti, ar ta 4,5 milijono suma yra taip pat susijusi ir pasirinkimui toms problemoms, kurios kils dėl padėties Sirijoje. Ačiū, ponas Mulderis. Ačiū, pirmininkė. Aš labai daug e, džiuginančių dalykų išgirdau. Bet problema yra ta, kurią minėjo kiti kolegos. Kas atsitinka, kai jūs aptinkate, kad yra laivas jūroje su žmonėmis. Kas yra atsakingas už tai? E, liktai nacionalinės institucijos e, su tuo dirba. Aš nežinau, ar ES e, jurisprudencija taikoma. Ir ką, e, kas daroma, kad e, būtų užkirstas kelias tam kas daroma, nes egzistuoja e, žuvininkystės stebėsienos agentūra, kitos palidovinio sekimo agentūra. Ką siūlo Frontexas? E, pone Ernst. Dėkoju. Turiu keturis trumpus klausimus. Jūs e, minėjote Europos e, pakrantės e, pasienio apsaugos tarnybą, kuri bus kuriama, tai labai įdomu, ar tai bus Europos Sąjungos dalykas ir ką galvoja valstybės narės. Toliau įranga. Jūs minėjote tai, kad nepakanka įrangos laivuose. Nėra būtinos įrangos gelbėjimui ir kas yra tai, ko trūksta. Ir sakėte daug. Ar dauguma laivų neturi tokios įrangos ir kiek jūsų skaičiavimas kainuotų ta įranga, kad e, būtų galima apsaugoti, išgelbėti žmonės, ką galima būtų rekomenduoti, kokius skaičius valstybės narėms. Trečia, Iš žiniasklaidos žinome, kad pusantro tūkstančio žmonių miršta jūroje. Kas atsitinka su jų kūnais? Kas atsitinka, kai prasideda gelbėjimo operacija? Ką jūs darote? Ir ketvirta, jūs paminėjote susitarimą Mums bus įdomu išgirsti, ką jis apima konkrečiai. Prieš teikdamas vėl žodį ponui Laitinenui, noriu paklausti, ar komisija nenorėtų išsakyti savo nuomonės dėl klausimų paminėtų, ar kas nors iš komisijos pasisakytų. Ačiū pirmininkė. Aš pabandysiu sureaguoti į kai kurios komisijai skirtus klausimus. Paskutinis buvo dėl Sirijos. Kažkas iš parlamentarų sakė, kad pradėta e, tam e, tikra procedūra, kuri e, num, E, leistų iš rezervo paimti 4,5 milijono eurų. E, Rūpiūtį tai padaryta ir tai būtų e, skirta operacijoms, kurios susijusios su Sirijos piliečių bandymų patekti Europą per Turkijos sieną. mes matėme, kad ten reikia daugiau pagalbos. Kitas klausimas. Ką komisija daro, kad kažkaip stebėtų Sirijos situaciją, sukontroliuotų pasiekmes. Mes nuo pat krizės pradžios e, dirbame. Vienas toks dalykas. Per rūpjūtį visą buvo dirbama ir komisijos iniciatyva rūpjūtį e, įkurta speciali darbo grupė Sirijai, kai, kurios agentūros dalyvauja joje e, Frontex, Europol ir IASL. Mes e, žiūrime, kas vyksta ten, toje teritorijoje ir ko galime tikėtis. Taip pat specialios informacinės informacijos rinkimo misijos buvo nuvykusios pirmiausiai prie Graikijos, Turkijos sienos, kad stektume, kaip klausosi padėtis ten. Mes stebime situaciją ir pasakysiu, kad kol kas turkai e, tvarkosi su, su situacija e, gana e, neblogai yra pabėgėlių stovyklos, yra e, užmėgsti kontaktai e, įvairiais lygmenimis, jie palaikomi ir toliau, tačiau kol kas ne, neaišku, negalime pasakyti, kaip klostysis artimiausioje ateityje įvykiai. Visi šie elementai yra sekami labai atidžiai. E, Dar vienas klausimas, gal e, kolega, kuris e, daugiau iš, geriau išmano jūrų teisę, e, gali atsakyti taip, bet ponia Keller konkrečiai klausė, kodėl vėl nereiktų pakoreguoti mandato Frontexo, kad būtų konkrečiai numatytas prievalės atlikti paieškos ir gelbimo operacijas jūroje. Uh, Aš pasakysiu, kad nėra tai komisijos kompetencija, nėra tokia kompetencija numatyta sutartyje. Ta užduotis būtų labai sudėtinga, gal pirmiausia reikėtų, kad atsirastų sutartyje atitinkamos nuostatos ir tada komisija labai mielai pateiktų pasiūlymus pagal e, sutartį. Sutartis. Tačiau mūsų nuomonė kol kas e, taip nėra, mes negalime to padaryti. Uh, Tai e, manau, kad tuo ir atsakiau į daugumą mums skirtų klausimų. Ačiū pirminkė. Ačiū komisijai. Dabar e, grįžtame prie jūsų, ponė Laitinenai. E, jums baigus pradėsime koordinatorių posėdį uždarą. Prašom, apibendrinkite diskusiją. Labai ačiū pirminkė. Norėčiau e, padėkoti komiteto nariams už puikius klausimus. Pirmiausiai, galimybę įsigyti nuosavą įrangą. 2013 metais mes pradėsime taikyti naują procedūrą, pakoregavus Frontexo reglamentą. Tai yra susijęs su minimale techninė įranga. Ir antras tikslas, e, dėl ko buvo keičiamas reglamentas, buvo finansavimo e, e, ribos. Anksčiau, kaip žinia, buvo numatytas 100 procentų tam tikrai įrangai ir iki 100 procentų kitai. Tai e, naujomis aplinkybėmis yra susijęs su valstybių narių noro e, skirti laivus. Mes šio mėnesio pabaigoje ir lakvičio pradžioje e, rengsime e, e, kas antrus metus vykstančias dvišalės dėrybas Mes turime, kalbėdami su valstybėmis narėmis, svarstyti galimybę įsigyti savo įrangą. Taigi dabar nu, pirmą kartą naujomis aplinkybėmis pamatysime, kaip valstybės narės reaguos. Tokios paslaugos ir įranga kai kuriuose operacijose naudojama, paminėsiu E, atvira Islandijos e, pakrantės apsaugos pareigūnų laivo naudojimą. Islandija gali pasiūlyti laivą ir mūsų agentūra gali nustatyti, kaip jį panaudoti. Toks yra tarsi bandomasis projektas, e, ko, dėl kurio pati agentūra priima sprendimą, kaip panaudoti tam tikras paslaugas. Kitas dalykas - privati bendrovė, kuri teikia mums stebėsenos. E, laivų, atsiprašau, lėktuvų e, paslaugas. E, tai jau daroma keletą metų. Tačiau kol kas neaišku, ar mes teiksime pasiūlymo dėl įrangos pirkimo. Egzistuoja skirtingos galimybės, bet viskas priklausys nuo to, kai baigsis dvišalės dėrybos. Ir mes, aišku, suvokėme, e, kokios, kiek tai kainuos. Dabar dėl gairių. Nes visiškai Žinome, ką pasakė Teisingumo teismas dėl gairių. E, buvo anuliuotos, panaikintos jos, bet e, pasakyta, kad e, po tam tikro laiko e, jos bus pakeistos naujomis. Tai niekiek nepakeitė to, kaip yra valdomos operacijos jūroje. Jūs e, ir toliau grindžiamas tomis pačiomis nuostatomis, kurios yra išdėstos anuliuotose gairėse. E, pagrindiniai principai išliko ir mes kol kas aktyviai nedirbome su komisija, nekalbėjome apie e, tai, kad reikėtų jas e, pakeisti. E, tai yra klausimas susijęs su tuo, kai buvo rengiamos gairės ir kokia buvo sudėtinga ta procedūra. Franciska Keller klausė apie rizikos analizę neteisingai nesupraskite manęs apie tas galimybės numatymą. Aš paprasčiausiai pasižiūrėjau į praeitį, pasižiūrėjau procentus, niekas negali pasakyti, kaip viskas bus, bet mes turime tam tikrą turėti pagrindą, kad galėtume planuoti savo veiklą. Ir mano mintis dėl procentų buvo tokia. E, tai nebus E, išimtis tos gelbėjimo operacijos jūroje tai yra išeities taškas. Ir tikrai tikėtina, kad tokiu atveju bus. E, reikia kalbėti apie e, du skirtingus tipus jūrų operacijų. Teisininkai kalba apie E, tai, kokia yra tarptautinė teisė, kokia Europos Sąjungos teisė. Mes suvokiame uh, tuos aspektus, bet aš esu uh, praktikas ir aš atstovauju sienos apsaugos pareigūnams. Mums nes netaip svarbu, ar turime prievalių pagal Europos ar tarptautinę teisę, bet užduotis lieka ta pati. Mes turime ją įvykdyti ir turime uh, būtent taip dirbti. Kaip galime E, plėsti savo veiklą e, gelbėjimo ir paieškos jūroje srityje, kaip mes galime e, labiau plėsti, reklamuoti tą veiklą. Mes turime dirbti kartu su koordinavimo centru ir kalbėti apie tai ir Taip pat turime prisiminti, kad kai kurie nauji elementai stiprina mūsų pajėgumus šioje srityje, pavyzdžiui, stebėsenos techninės priemonės. Ir jeigu koordinavimo centras perima vadovavimą, tada e, visi laivai, visos priemonės naudojamos pagal e, šio centro nurodymus. Ir visa informacija juda Būtent taip. Mes tik tai dar galime viską padaryti, visas pastangas e, padaryti sklandesnės. Dabar dėl sezoninių pokyčių. Mūsų patirtis rodo, kad e, centrinėme viduržėmio jūros regione nuo spalio prasideda ramusis laikotarpis. Ta pati galima pasakyti apie nereguliarius migrantus. Oro sąlygos gali būti tokios atšiaurios, kad žmonės nesiryš plaukti jūrą. Taip buvo per pastaruosius metus ir tai yra susijęs su mūsų operacijų intensyvumu, kur e, e, nuvežami, nuplukdomi išgelbėti migrantai. Nacionalinės valdžios institucijos turi nuspręsti tai. Pernai didžioji dauguma, maždaug 60 tūkstančių išgelbėtų žmonių buvo uh, e, E, e, talpinami pagal Italijos e, žvalgymo ir gelbimo jūroje, paieškos ir gelbimo jūroje centro nurodymus nuvežti į Lampedūzą. Mes nežinome, kas įvyko po to, nes tai jau nutolsta nuo prievolės kontroliuoti sienas. Bet tą patį faktą esame užfiksavę. Uh, sienos apsaugos e, tarnybos, tai yra svarbiausi suinteresuoti asmenys, galime pasakyti, kad jūrų srityje paprastai tai yra pakrantės apsaugos tarnybos. Tokia situacija yra įprasta būtent e, jūrų srityje, tos tarnybos kontroliuoja sienas. E, biudžeto klausimai, manau, kad jūs gerai žinote, kokie yra kitiems metams numatyti pakeitimai. E, kai kas buvo su šiandien anksčiau siejama ir biudžetas, bet dabar kalbame apie tam tikrus neiškumus ir negalime dėl to planuoti savo veiklos, kol e, nėra viskas iki galo aišku. E, Europos tarybos ataskaita apie Libiją. Mes e, puikiai prisme tai, pasimokėme iš to. Reikia prisiminti, kad e, kai kilo konfliktas Libijoje, mes turėjome priartinti operacinę zoną prie Lampedūzos labai arti, nes tai jau tapo karo zona. Mes negalėjome aktyviai veikti ten, kur iš pradžių planavome, turėjome atsitraukti link Lampedūzos dėl būtent karo zonos paskelbimo. Turime pakeisti savo operacijų e, teritoriją toliau. E, Turkijos ir e, tarpusavio supratimo memorandumas su Turkija, aš dabar nekalbėsiu apie detalės. E, Yra du labai svarbus dalykai ten, e, kalbant apie paieškos ir gelbėjimo operacijas jūroje. E, pirmasis dalykas - prievolė visiems esantiems tam tikroje teritorijoje suteikti pagalbą nepriklausomai to, ar laivas būtų karinis, valstybinis, komercinis, jeigu e, e, koordinavimo centras e, nurodo, kad reikia dalyvauti operacijoje, tą privalu daryti. Tai yra vienas dalykas. Antras e, dalykas, kuris išiškėjo rugsėjo 6-ąją, Turkijos valdžia buvo atsakinga už tą operaciją. E, incidentas įvyko maždaug 50 metrų nuo pakrantės Turkijos. Kolegos matė, kas vyksta, jie pasiūlė pagalbą, tačiau e, koordinavimo centras Turkijos turėjo apsispręsti, ar reikia pagalbos. Ir e, pasi, pasiūlymas buvo atmestas. Taigi vienas dalykas yra prievolė, bet nėra prievolės priimti siūlomą pagalbą. 4,5 milijono rezervas, kuris jau dabar yra išlaisintas, pagrindinis paaiškinimas yra toks. Labai e, greitai kinta situacija, pereiname prie didesnio e, jūrų sieno akcentavimo ir ypač e, reikia galvoti apie sieną tarp Turkijos ir Graikijos. E, yra naudojamos įvairios e, oro priemonės, tačiau to nepakanka. Ir dabar metai baigėsi, 86 procentai mūsų lėšų jau yra numatytos panaudoti. Mums reikia papildomų išteklių, kad būtų galima finansuoti e, patruliavimo jūroje operacijas, kurios tampa intensyvesnės ir norėčiau pasidžiaugti čia gerų bendradarbiavimų su komisija. Vienas dar iš paaiškinimų tiem keturiems su pusė milijono, kaip kad sakė komisijos atstovas, yra situacija Sirijoje. Tie klausimai yra tarpusavė susiję. Galiausiai Klausimas apie pakrantės apsaugos tarnybą ir funkciją. E, tai yra šiek tiek kitaip negu jūsų diskusijos dėl Europos pakrantės apsauga. Aš kalbu apie pakrantės apsaugą, ta prasme, kad atitinkamoje teritorijoje reikia pakrantės apsaugos pareigūnų veiklą koordinuoti. Aš nesiūlau sukurti kažkokią viršnacionalinę e, agentūrą, bet apie veiklos e, koordinavimą. Dar buvo pateiktas klausimas apie tai, ar pajėgumai, kuriuos naudojame jūrų operacijose, yra, e, turi gerą įrangą. Mes naudojame e, laivus ir lėktuvus, jie yra labai e, ge, turi labai gerą įrangą. Mes turime sąrašą, sekame, kokia yra įranga, turime tam tikrą standartizuotų priemonių e, sąrašą ir sekame, ar, e, pavyzdžiui, reikia kažkokios kitokios įrangos tam tikroje teritorijoje, tarp, pavyzdžiui, sienos tarp Graikijos Turkijos ar centrinėme viduržėmio jūros regione. Aš labiau kalbėjau apie derinimą. Tikiuosi, kad atsakiau į pagrindinius klausimus ir dar kartą noriu padėkoti, kad suteikėte man žodį pasisakyti. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė Leitinin. Ačiū už pastangas įdėtas atsakant labai e, tiksliai visus klausimus. Aš suprantu, kad ir ponė Keller, ir ponės Čiefalydės norėtų sureaguoti ir pateikti papildomų klausimų. Trumpai kalbėkit, nes baigėsi laikas. Koordinatorių posėdis prasideda pusė pirmos. Pirmiausia, ponė Keller. Then you go, Mr. Trientafilidis. Paskui ponas Trientafilidis. Um. Ačiū. Du papildomi klausimai. Jūs sakėte, kad pakeitimas, kurį jūs padarėte 2013 metams, yra skirtas. O fondai dabar yra skirti tik 2012 metams. Uh, Ar negeras tas pakeitimas, ar šių metų pinigų, jeigu nepanaudosi tas pakeitimas, nebebus e, galiojantis, ar galėtumėt paaiškinti, kuriems metams jums reikia pinigų? Dar tuo pačiu klausimu. Jūs sakėte, kad reikia daugiau pinigų, nes e, perinama nuo sausumos sienų prie jūros sienų. Bet e, būtent taip atsitinka todėl, kad sausumos siena yra pakankamai gerai saugoma, yra užblokuota. Ir dabar mes tarsi naudojame pinigus vis dar uh, sausumos sienoms, bet dabar norit pinigų, kad ir jūros sieną uždarytumėt. Ponas Renta Filidės. An about... Nemanau, kad man buvo atsakyta apie tai, ar sulaikote žmonės jūroje. Ir dar e, dėl Frontexo ir EASOS darbinio susitarimo. Also. Pone Mulderiai, ir jūs turite klausimą? Aš. Labai trumpas klausimas. Kokia yra galutinė atsakomybė? Jeigu žmonės yra sulaikomi, kas su jais atsitinka? Papa Nikolau. Thank you, Mr. Chairman. Eh... Ponas Papa Nikolau. Manau, kad buvo nesusipratimas. Aš kalbėjau apie atvejį, kuris atsitiko rugsėjo 26 dieną. Ne 6 rugsėjo 26. Jūs turbūt kalbėjote apie e, gelbėjimo bandymus 50 e, metrų nuo Turkijos, pasi... nuo Turkijos sienos. Aš kalbu apie kitą atvejį. Buvo Slovenijos e, laivas, patrulių laivas Frontexui panaudotas. Gal galėtumėt paaiškinti? Ja. Trumpai kalbėkit, ponė Hens working agreement. Taip, mes e, žinome, kad Frontex e, turi pasirašęs tą darbinį susitarimą, apie kurį jūs jau kalbėjote. Končians. Thank you, thank you very much. Labai ačiū. Tikiuosi, kad man ilgiau negu vieną sekundę suteiksit atsak atsakymui. Dėl pakeitimų biudžetui kalba 2013 metų preliminarų biudžetą. Du rezervai, dėl kurių buvo balsuota. Vienas 9 milijonai, apie kurį dabar kalbame, kitas 75 procentai veiklos išlaidų. Visos agentūros veiklos išlaidų susijusių su Šengeno sistema. Nemanau, kad reikia aiškinti, ką kokią reikšmę turi agentūrai faktas, kad ji neturi garantijos, kad gaus 25 procentus e, veiklos išlaidų, kad gaus e, ne 25, o kitus. Dėkoju, Helen, kad pakomentavote, kad biudžeto komitetas atmetė šios komentarus. Man tai gera naujiena. Dėl sulaikymų jūroje. Įprastai sulaikymų jūroje nefiksuojame. Paprastai žmonės yra ieškomi ir gelbėmi ir paskui palydimi iki kranto. Taip visuomet buvo. Administracija kartais bandydavo apeiti tuos dalykus, bandydavo, kaip mes vadinam, atstumti tai. E, dabar akivaizdu, kad e, pagal Frontexo koordinavimo operacijas Taip negali atsitikti. Sulaikymų negali būti. Kokia yra galutinė atsakomybė? Aš stengiuosi nesukurti įspūdžio, kad bandau išvengti atsakomybės. Todėl aš pasakiau, kad e, vienokios nuomonės laikosi teisininkai, kitokios praktikai. Tačiau e, esminė galutinė atsakomybė visuomet tenka kompetitingai valstybės narės nacionaliniai institucijai, kuri priima sprendimą. Tas pats pasakytina ir apie sienos kontrolę, apie bendras operacijas pagal Frontexo koordinavimo sistemą ir panašiai. Tas pats pasakytina ir apie jūrų paieškos ir saugojimo operacijas. Mes manome, kad e, mes esame atsakingi už geriausios praktikos platinimą ir siekti geriausių šių operacijų rezultatų optimaliai. rugsėjo 26 dienos atvejais. Negaliu jums detalių pristatyti, bet aš žinau, apie ką kalbat. Laivas, dalyvaujantis Fronto koordinuotose, koordinuojamose bendrose operacijose, atsitrenkė į Turkijos e, sienos e, apsaugos laivą ir skirtingos buvo nuomonės apie tai, kur yra siena. Kiek aš žinau, tokia buvo konflikto esmė. Dėl darbinio susitarimo su Jazu. Aš e, džiaugiuosi, kad mano kolega Frontvizer ir aš pats e, rugsėjo 26 dalyvavome darbinėse pratybose ir tą pačią dieną mes pasirašėme susitarimą tarp Frontex ir Ajazu. Nepradėjom nuo nulio, E, bendradarbiavimas jau prieš tai vyko, kol kas Frontexas tik padėdavo EZO administraciniuose reikaluose, procedūriniuose reikaluose, o analizuojant riziką mūsų laukia labai daug bendro darbo, taip pat ir stiprinant gebėjimus. Mes turime labai aiškę viziją apie tai, kaip tą bendradarbiavimą plėtosime. Keitėmės informaciją, mokymai, operatyvinė veikla, ypač E, skriningo kokybės gerinimas. Būtent toje srityje mes stengiamės bendradarbiauti. O kalbant apie rizikos analizę, ESO yra e, labiau patyrusi e, kilmės valstybės klausimais. Mūsų taisyklės yra kitokios mm, ir mes labiau dirbame e, palaikydami ryšį per sieną. Aš manau, kad mūsų ekspertai e, E, puikiai žino, kaip toliau reikės dirbti. Ir aš jau sakiau, e, kad stengiamės stiprinti skrininimą. Ir mes bandom, skriningą, atsiprašau, ir bandome <laughs> išsiaiškinti, e, pagal kokias procedūras migrantai gali būti traktuojami ir jeigu įmanoma, mes juos gražiname. Okay, Ačiū, ponas Laitinenai. Ačiū, ponas Laitinenai. Dėkojame už tai, kad jūs atsakėte į Libę komiteto narių klausimus. Ko gero, to galime ir baigti posėdį ir šio klausimo aptarimą. Žinome, kad tik praeitą savaitę buvo patirtas pas pakeitimas susijęs su Frontexo agentūra, galima kol kas šio klausimo svarstymą atidėti. Taigi dėkoju, kad dalyvavote, atsisveikiname su visais ir po kelių minučių vyks uždaras koordinatorių posėdis. Taigi tie, kas nedalyvausite uždarame koordinatorių posėdėje, prašom išeiti iš salės tyliai. Thank you.